si serve. Dear colleague, please, we have to go. The agenda is very busy today. Mėly kolegos, pradėkime darbą, darbo tvarkė labai įtempta. Kviečiu susėsti visus, pradėsime. L'emendamento 74 è stato ritirato. 74. Bene, siete tutti pronti, diamo allora inizio alla votazione. Kągi, periname iškart prie balsavimų. Balsuosime dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos. Dėl 2010 metų buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaitos. Pranešėjas ponas Taleris. Pradėkime nuo 11 pakeitimo. Kas už? Ponas Kukan nori pasisakyti. Pone Kukan, prašau žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš pradedant balsuoti, norėčiau kad į balsavimo sąrašą įtrauktumėte žodinį pakeitimą, kurį siūlo kolegos. Kalba eina apie nuorodą į pavadinimą Makedonija rezoliucijos tekste. Mes siūlome keisti pavadinimą Makedonija, ten, kuris pasirodo, e, į buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pavadinimą. Visi būdvardžiai atitinkamai turi irgi būti pakeisti ir suderinti. Dėkoju. Puiku, jeigu niekas neprieštarauja ir pranešėjas pritarė. Ponas Lamsdorfas, jūs pasisakote prieš? Na, nežinau, kaip yra darbo tvarkos taisyklėse numatyta, ar mes galime priimti žodinį pakeitimą, kai vienas ar vieno parlamentarų nuomonės pakanka. Tokiu atveju aš norėčiau paprieštarauti žodiniam pakeitimui. Vieno kolegos pakanka, jeigu niekas tam neprieštarauja. Jūs paprieštaravote, tai reiškia, dėl to nebalsuosime. Puiku, periname prie 11 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Nėra aišku. Tikriname elektroniniu būdu. 11 pakeitimas, prašau, balsuojame. Dešimt kolegų kol kas nebalsavo. Jų kortelės yra įdėtos, tačiau jie nebalsuoja, nepaspaudžia mygtuko. Na kągi, baigiame balsavimą, bet kuriuo atveju 21 už, 13 prieš. Priimta. 12. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 15. 14. Atsiprašau, sako pirmininkas. 14. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 15. Kas už? prieš susilaikė atmesta. Šešioliktasis. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Pirmasis kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antrasis kompromisas, jo dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 28 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Nėra aišku. Tikriname elektroninių balsavimų. Prašau, balsuom dėl 28. Balsavimas baigiamas. 24 už, 18 prieš priimta. Trečiasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 37 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 39 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 42 kas už, Atsiprašau, sako pirmininkas, reikia dar balsuoti dėl 40, nes patvirtinome 39. Prašau, kas už. Kas prieš. Susilaikę. Atmesta. 41. Kas už. Kas prieš. Susilaikę. Priimta. 42. Kas už. Kas prieš. Susilaikę. Priimta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už. Kas prieš. Susilaikę Primta. 49. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 51. Kas už? Yra prašymas patikrinti balsavimą dėl 49. Prašau, balsuojame dėl 49. Balsavimas baigtas. 26 už, 23 prieš. 51 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 52 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 53 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 54 už, prieš, susilaikė, priimta. 55 už, prieš, susilaikę, priimta. 56 už, kartu su kukano pakeitimu, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 61 už, prieš, susilaikę, priimta. 62 už, prieš, susilaikę, priimta. 70 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 71 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 72. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 74 atsiimta. 73 už prieš, susilaikę, priimta. 78. Dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikę, atmesta. Šeštasis kompromisas, už, prieš, susilaikę, priimta. 82. Už, Prieš? Nėra aišku, sako pirmininkas. Tikriname. 82 pakeitimas, prašau. Balsavimas baigtas. 26 prieš, 23 už. Atmesta. Taigi, 83 už. Prieš susilaikę priimta. 84 už, prieš, susilaikę priimta. Septintasis kompromisas su žodiniu pakeitimu, kurį siūlo panas Kukanas kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 86, kas už, prieš, susilaikė priimta. 87, už, prieš, susilaikė, priimta. 88, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 89 už. Ar norit pasitikrinti 88 pakeitimą? Gerai. Balsuojame elektroniškai dėl 88 pakeitimo. Prašau. Balsavimas baigtas. 40 už, 11 prieš, vienas susilaikas, priimta. 89 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 90 balsavimas dalimis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Aštuntas kompromisinis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 96 kas už. Sekretariatas mane pataisė, turime balsuoti dėl 94 pakeitimo ir 95. Taigi kol kas atidėkime 96. Kas už 94? Prieš susilaikė, priimta. 95 už, prieš, susilaikė, priimta. 96 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 97 ir 98 identiški pakeitimai. Ar norite pasitikrinti? Jokaujate. Gerai. 97, 98. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. Devintas kompromisinis pakeitimas, kas už? Devyniasdešimt devintas atkrenta. Devintas kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 110 kas už, prieš. Manau, atmesta. Norit pasitikrinti. Gerai. 110 pakeitimas. Balsuojame elektroniškai. Prašom. Dar ne visi balsavote dėl 110. Balsavimas baigtas. 21 už, 33 prieš. Atmesta. 108. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 109. Už, prieš, susilaikė, priimta. 112. Už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis 11. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 114. Kas už? Kas prieš? Susilaikėmta. 120 už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 129. Kas už? priimta, 122 už, prieš, susilaikė, atmesta, 127. Atsiprašau, 123. Atsiprašau, runkautės. 123 už, prieš, susilaikė, atmesta. 124. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 125. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 126 už, prieš, susilaikė, atmesta. 127 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis 13 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 136 su žodiniais pakeitimais, kas už, prieš, susilaikė priimta. 137 už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad priimta, bet nesu tikras, sako pirmininkas. Pasitikrinkime elektroniškai balsuodami. Prašau. Balsavimas baigtas. 25 už 29 prieš atmestą. 14 kompromisinis pakeitimas kas už? Prieš Susilaikė. Priimta. 140 kas už, prieš susilaikė atmesta. 141 už, prieš susilaikė atmesta. 148. Atsiprašau, 142 pasitaiso pirmininkas už, prieš susilaikė atmesta. 143 už, prieš susilaikė Atmesta. 144 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 145 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 146 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 147 už. Prieš susilaikė atmesta. 148 už, prieš, susilaikė, priimta. 149 už, prieš, susilaikė, atmesta. 150 už, prieš, susilaikė, atmesta. 151 už, prieš, susilaikė, atmesta. Priimta, sako pirmininkas. Konstatuojama dalis A. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė. Atrodo, kad priimta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pone Janako. Pirmininkė. Dėl penkto pakeitimo. Norėčiau pateikti pasiūlymą, žodinį pasiūlymą, tai yra mano pačios pasiūlymas, pakeitimas. Mums reikėtų išbraukti žodžius specially of the government. Governments we can delete and it goes EU institutions and of the EU member states. Va bene, si toglie quella frase lì. Questa è la sua proposta. Eh, se ci sono obiezioni. Pirmininkas, taigi jūs siūlote išbraukti tą frazę, kurią jūs pacitavote. Jeigu būtų prieštaravimų, negalėtumėm priimti jūsų siūlomą pakeitimą. Ne, atrodo, kad nėra prieštaravimų. Ar jūs norite kalbėti, ponė Kornelijos? Ne, nėra jokių prieštaravimų jūsų žodiniam pakeitimu. Taigi galime balsuoti su šiuo žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš? Nėra aišku, balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. 30 už, 27 prieš priimta. Šeštas kas už, prieš susilaikė, atmesta. Septintas kas už, prieš susilaikė, atmesta. Aštuntas kas už, prieš. Manau, kad atmesta. Kas? Devintas kas už, prieš susilaikė, atmesta. Dešimtas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kas už, pirmas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Elektronika aperta la votazione. Dėl viso dokumento balsavimas pradedamas. Chiusa la votazione. 49 favorevoli. Balsavimas baigtas. 49 už, 7 prieš, sveikinimai pranešėjai, didžioji dauguma nubalsavo už. Kitas balsavimas yra dėl migracijos srautų, kuriuos lemia nestabilumas. ES užsienio reikalų politikos apriptis ir vaidmuo. Pranešėjas pirmasis vicepirmininkas Fiorello Provera. Pirmasis pakeitimas yra 98. Kas už? Prieš susilaikė. Primta. 99. Kas už? Prieš susilaikė. Primta. Šimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Primta. Šimtas pirmas už. Prieš Susilaikė? Neaišku, sako pirmininkas. Balsuokime dėl 101 pakeitimo elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 102 kas už, prieš susilaikė atmesta. 103 už, prieš, susilaikę, atmesta. 104 už, prieš, susilaikę, atmesta. 105 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 107. Atsiprašau, 106 už, prieš, susilaikė, atmestas. 107 už, prieš, susilaikė, Neaišku. Balsuokime elektroniškai dėl 107 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 108. Kas už? Prieš. Manau, priimta. Norite pasitikrinti? Gerai, balsuokime elektroniškai dėl 108 pakeitimo. Jeigu yra bejonių, būtina pasitikrinti elektroniškai. Balsavimas baigtas. 29 už, 26 prieš, priimta. Kompromisinis pirmas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 111. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. 113. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. 115. Už? Prieš? Susilaikė. Neaišku. Balsuokime elektroniškai dėl 105 pakeitimo. Prašau dėl 115 pakeitimo. Atrodo, esate šiek tiek pavargę. Balsavimas baigtas, 41 prieš, 14 už, taigi atmesta. 117 pakeitimas kas už? Prieš, susilaikė, priimta. 118. Dvi dalis. Pirma dalis kas už? Prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė. Atmesta. 119, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 120, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 121, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 122 už, prieš, susilaikė, priimta. 123 už, prieš, susilaikė, priimta. 124 už, prieš, susilaikė, priimta. 125 už, prieš, susilaikė, atmesta. 126 už, prieš, susilaikė, priimta. 127 už, prieš, susilaikė, priimta. 128 už, prieš, susilaikė, priimta. 129 už, prieš, susilaikė. Neaišku, balsuokime dėl 129 pakeitimo elektroniškai. Pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. 45 už, 6 prieš. Toliau, 130 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 131 už, prieš, susilaikė, atmesta. 132 už, prieš, susilaikė, atmesta. 133 už, prieš, susilaikė, priimta. 134 už, prieš, susilaikė, priimta. 135 už. Šimtas trisdešimt šeštas. Dabar sako pirmininkas, Atsiprašo pirmininkas, neturime balsuoti dėl 135 pakeitimo, balsuojame dėl 136, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 137 už, prieš, susilaikė, priimta. 138 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 139 už, prieš, Susilaikė. Priimta. Kompromisinis antras pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 145 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 146 už, prieš, susilaikė, priimta. Žodinis pakeitimas Pirmas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antras žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 147 už, prieš, susilaikė priimta. 148 už, prieš, susilaikė priimta. 149 už, prieš, susilaikė priimta. 150 už, prieš, susilaikė atmesta. 151 už, prieš, susilaikė neaišku. Balsuokime elektroniškai dėl 151. Prašom. Balsavimas baigtas. 9 už, 51 prieš. Atmesta. 152 už, prieš, susilaikė, atmesta. 153 už. Pasitikrinkime dėl 152. Balsuokime elektroniškai. Balsavimas baigtas. 28 už, 32 prieš. Atmesta. 153 už, prieš, susilaikė, priimta. 154 už. Elektroniškai balsuojame už 153. Prašom. Balsavimas baigtas. 28 už, 30 prieš, atmesta. 154 už, prieš, susilaikė, priimta. 155 už, prieš, susilaikė, atmesta. 156 už, prieš, susilaikė, priimta. 157 už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis trečias už, prieš, susilaikė priimta. 158 už, prieš, susilaikė atmesta. Šimtas šešdešimt penktas už, prieš, susilaikė atmesta. Šimtas šešdešimt šeštas už, prieš susilaikė priimta. 166 pakeitimas, dėl jo balsuokime elektroniškai, pasitikrinkim. Balsavimas baigtas. 29 už, 31 prieš, atmesta. 167 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Ketvirtasis kompromisinis pasiūlymas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Penktasis kompromisinis pasiūlymas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Šeštasis už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 29 už, prieš, susilaikė, atmesta, 30 už, prieš, susilaikė, atmesta, 34 už, prieš, susilaikė, atmesta, 35 už, prieš, susilaikė, atmesta, 36 už, prieš, susilaikė, atmesta. 37 už, prieš, susilaikė, neaišku, balsuosime elektroniškai dėl 37. Balsavimas baigtis. 34 už, 26 prieš. Prieš Nu, Tad nekeliate rankų. 38. Balsavimas baigtas. 8 prieš 46 atmesta. 39. Prašom pakelti rankas. Už, prieš, susilaikom, priimta. 40. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 41 už, prieš, susilaikė, atmesta. 42 už, prieš, susilaikė, atmesta. 43 už, prieš, susilaikė, priimta. 44 už, prieš, susilaikė, priimta. 45 už, prieš, susilaikė, atmesta. 46 už, prieš, susilaikė, priimta. Tai yra, atsiprašau, atmesta. 47 už, prieš, susilaikė, atmesta. 48 už, prieš, susilaikė, priimta. 49 už, prieš, susilaikė, atmesta. 50 už, prieš, susilaikė, atmesta. 51 už, prieš, susilaikė, priimta. 52 už, prieš, atmesta. E, septintasis kompromisinis pasiūlymas. Priimta. 62 už prieš susilaikė atmesta. 63 už prieš susilaikė priimta. 64 už prieš susilaikė priimta. 65 už prieš susilaikė priimta. 67 už susilaikė atmesta. 69 už prieš susilaikė priimta. Aštuntasis kompromisinis pasiūlymas už prieš susilaikė priimta. 71 už prieš susilaikė atmesta. 77 už prieš susilaikė priimta. 78 už prieš susilaikė atmesta. 79 už, prieš, susilaikė, atmesta. 80 už, prieš, susilaikė, priimta. 81 už, prieš, susilaikė, priimta. Devintasis kompromisinis pasiūlymas už, prieš, susilaikė, priimta. 85 už, prieš, susilaikė priimta. 87 už, prieš, susilaikė priimta. 88 už, prieš, susilaikė atmesta. 86 už, prieš, susilaikė priimta. 89 už, prieš, susilaikė atmesta. 90 už, prieš, susilaikė priimta. 91 už, prieš, susilaikė, atmesta. 92 už, prieš, susilaikė, atmesta. 93 už, prieš, susilaikė, priimta. 94 už, prieš, susilaikė, atmesta. 95 už, prieš, susilaikė, atmesta. 96 už, prieš, susilaikė, priimta. 97 už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar taip. Už atmestą. Antras už, prieš, susilaikė priimta. 3 už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė priimta. Penktas. Jau priimtas, tada šeštas už, prieš, susilaikė priimta. Septintas už, prieš, susilaikė priimta. Aštuntas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas už, prieš, susilaikė, priimta. Už, prie, susilaikė, priimta. Vienuoliktas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas už, prieš, susilaikė priimta. 13 už, prieš, susilaikė priimta. 14 už, prieš, susilaikė priimta. Reikia balsuoti dėl 16, ne, 17 už, prieš, susilaikė priimta atmesta 18 už, prieš, susilaikė, neaišku, balsuosime elektroniškai dėl 18. Taigi uždary, balsavimas baigtas dėl 18, 306 prieš 25 priimta, 19 už prieš susilaikė priimta. 20 už prieš susilaikė priimta. Taip, lybet nuomonė. Elbona. Pirmasis už, prieš susilaikė priimta. L2 už, prieš susilaikė priimta. Trečias už, prieš, susilaikė atmesta. L4, ne, L3, patikrinkime. Balsavimas prasideda. L3. Balsavimas baigtas. 35 už, 24 prieš priimta. Toliau L4. Vasai pasidalina pirmoji dalis prieš, susilaikė, priimta antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. L5. Žodinis pasimas už, prieš, susilaikė priimta. Šeštas už, prieš, susilaikė priimta. Septyni už, prieš, susilaikė priimta. Aštuoni už, prieš, susilaikė priimta. Devintas už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė priimta susilaikė atmesta, 11 už, prieš, susilaikė priimta. Man. Dvyliktasis dvi dalis, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis. Balsuojame elektroniškai dėl pirmosios dalies L12. L12 pirmoji dalis. Balsavimas baigtas. 29 už, 26 prieš. Priimta. Antroji dalis už prieš, susilaikė priimta. 13 už, prieš, susilaikė priimta. 14 už, prieš, susilaikė priimta. 15 už, prieš, susilaikė atmesta. Pabandykite pasitikrinti 15. Balsavimas prasideda. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigėsi. 33 prieš 28, taip jūs teisus, priimta. 16. Dvi dalys. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. 17 dvi dalis, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. 18 už, prieš, susilaikė, priimta. 19 už, prieš, susilaikė, priimta. 20 už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 už, prieš, susilaikė, atmesta. 22 už, prieš, susilaikė, priimta. 23 už, prieš, susilaikė, atmesta. 24 už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau tėvių nuomonė. D1 iš dviejų dalių. Pirmoji dalis prieš. Primta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikė atmesta. Antras. Už. Prieš. Susilaikė priimta. Trys už. Prieš. Susilaikė atmesta. Pasitikrinkime D3. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 26 prieš 33 atmesta. 4 už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis už, prieš, susilaikė atmesta. Šeštasis už, prieš, susilaikė atmesta. Septintasis už, prieš, susilaikė priimta. Aštuoni už, prieš, susilaikė atmesta. Devini už, prieš, susilaikė atmesta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė atmesta. 11 iš dviejų dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė priimta. Patikrinkime antrąją dalį. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Tai priimta. Dvyliktasis už. Prieš. Priimta. Tryliktas už. Prieš. Susilaikė atmesta. Keturioliktas už. Prieš. Susilaikė priimta. Penkioliktas už. Prieš. Susilaikė priimta. Šešioliktas už. Prieš susilaikė, atmesta. Čia taikoma 50 taisyklė, prisiminkime 21 pataisą, 28 pataisą, atsiprašau. Taip, 28, taip, reikia balsuoti dėl 28 pataisos. Taigi dėl 28 pataisos balsavimas pradedamas. Atsidavime puslapyje ir ten pamatysite nuorodą rekomendaciją balsuoti. 28. Tai jis derinamas su penktoju kompromisiniu pasiūlymu už. Prieš priimta. Ir galutinė rezoliucija, elektroninis balsavimas, pradedame. Na, pasižiūrėkime. Taip, jau įkištos kortelės, bet nebalsuojame. Taigi, man labai malonu uh, Tiesiog labai malonu, kad pirmasis pirmininko pavaduotojas laimėjo 53 prieš vieną, o 3 susilaikė. Sveikinu. Paskutinis balsavimas. Tai Taip, dėl biudžeto 2009 kas už. Taip, priimta 2 už. Atmesta 3 už. Prieš. Sulaikė. Atmesta 4 už. Prieš. Susilaikė. Priimta 5 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Ir paskutinis balsavimas. Pradėme balsuoti elektroniškai. Balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. 53 prieš 1, 3 susilaikė. Taip, puiku, pranešėjai. Ir nu, tuo baigiame balsavimą. Allora, invito uh, il vicepresidente designato. O dabar Aš labai norėčiau pakviesti poną Paskų, kuris yra paskirtas pirmininko pavaduotoju ir taip pat poną Praverą. Ponai, labai prašau priekite prie pagrindinio stalo, todėl kad dabar aš skaitysiu savo pranešimą. Ah, l'altro. Colleagues, please, let... Kolegos, judame pirmin. Pradėkime diskusijas dėl metinio e, pranešimo Europos parlamentui dėl bendrosios užsienio ir saugumo politikos pagrindinių aspektų ir esminių pasirinkimų, kurie, kuris buvo pateiktas Europos parlamentui. Judam, judam į priekį, kolegos. Tai pono Albertini pranešimas. Pone Albertini, labai atsiprašau. Taigi, pone Albertini, jūs turite žodį. Labai ačiū pirmininkė. Aš tiesą sakant, norėčiau, kad kolegos pakomentuotų visus pakeitimus. Taip, tai yra tarybos metinis pranešimas Europos parlamentui dėl bendrosios užsienio ir saugumo politikos. Tai pirmasis pranešimas po to, kai buvo įsteigta Europos išorės reikalių tarnyba. Yra pateikta nemažai pakeitimų maždaug turbūt daugiau nei šimtų daugiau negu buvo praeitą kartą ir tai nebejotinai rodo, kad tai yra labai visiems svarbus klausimai. Ir ES užsienio politika, išorės klausimai tampa labai svarbus. Pirmiausia, reikia nepamiršti, kad Europos išorės veiklų tarybos struktūra yra pakeista. Mes suprantame, kad dabar ir parlamento vaidmo yra labai didelis, todėl kad parlamentas dabar yra atsakingas už parlamentinę kontrolę. Reikia nepamiršti, kad tai, kas įvyko rytų Mm, Europoje, ypatingai Baltarusijoje. Žinoma, negalime pamiršti ir artimųjų rytų, ir Egiptą, Tunisą, e, ir Libiją. Tai žinoma, tai pagrindiniai dalykai, kurie kai kurie iš jų neatsispindi šitame pranešime, todėl kad dabar kiekvieną dieną vyksta tiek daug visko, kad, o pranešimas parengtas maždaug prieš dvi savaitės. Ir iš tikrųjų 13 e, balandžio ketinama balsuoti, dėl to ten jau bus, aišku, atsižvelgta į pasiūlymus dėl pakeitimų, pavyzdžiui, dėl Rusijos, dėl Egipto, dėl Tuniso. Aš manau, turbūt pradedame jau ieškoti kompromisinių variantų ir susitarimų dėl pakeitimų. Žinoma, reikia aptarti su šešėliniais pranešėjais, bet tarp 28 ir 31 kovo dienos e, iš tikrųjų jau bus pateikti tie pakeitimai, dėl kurių bus aptarta ir e, aišku, kad jau turės būti susitarta dėl kai kurių 12 balandžio dar prieš balsuojant galėsime pasižiūrėti, kokie, kokie yra kompromisiniai pakeitimų variantai ir aišku, kad tie ir bus pagrindiniai. Aš norėčiau kelis paminėti, tai pagrindinės saugumo politikos tikslai, paskui išorės tarnybos darna, energetikos politika, statymų viršienybė ir demokratija, žinoma ryšiai su NATO ir taip toliau. Čia yra neįmanoma visko paminėti, todėl kad kai mes pradėsime diskutuoti dėl kompromisinių e, pakeitimų, tada viską detaliai ir paminėsime. Žinoma, kad yra tokie geografiniai regionai, kuriam reikia skirti daugiau dėmesio. Gegužės mėnesį plenarinėme posėdė nebejotinai apie tai taip pat kalbėsime. Aš labai laukiu, kad kolegos pateiktų savo nuomonę dėl pakeitimų. Panas Vauda. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, Pane Albertini jau kalbėjo apie pagrindinius dalykus Ir savame suprantama, kad jie yra labai svarbus atsižvelgiant į dabartinę situaciją. Žinoma, užsienio politika visada buvo svarbi, bet pakeitimai, kuriuos norime pasiūlyti su kitais keliais kolegomis, man atrodo, yra reikalingi Ir aš manau, kad pranešimus reikia būtinai naudoti strateginiams dalykams, kurie yra siūlomi šiems metams. Manau, kad reikia būtinai atsižvelgti į kelis dalykus, kurie gal ir neatsidūrė pranešimo tekste. Tai iš tikrųjų Albertiniai E, kalbėdama apie aukščiausią atstovę, kalbėjo apie tai, kad kai kurie dalykai yra labiau susijęs su praeitimi ir dėl to galbūt ne viskas yra įdėta, kas yra, ate, kas yra svarbu ateičiai. Tai apie tai dabar vertėtų pagalvoti. Taip pat, ponė Albertiniai kalbėjo apie Europos išorės reikalų tarnybą. Žinoma, viską įvertinti yra sunku. Ir iš tikrųjų viską sunku taip aiškiai išaiškinti. Ir įvertinti, ar, ar gerai viskas, ar blogai, yra per daug sunku. Ir e, aš manau, kad pati ta tarnyba e, turi, turi atspindėti pagrindinius dabartinius lūkesčius. Ir iš tikrųjų, nori, nenori, o tenka kai ką pakritikuoti. Ir aš manau, kad dabar uh, Pačios tarnybos vaidmuo jį reiktų sustiprinti ir aišku, kad kai ką tenka pakritikuoti. Būtinai turime pasižiūrėti į tarnybos diplomatinę tarnybą, kai kas jau vyksta Būtinai reikia pasižiūrėti ryšius su Japonija, pasižiūrėti, kaip sekė, sekasi dirbti su Japonija, žinoma, tai kas vyksta Šiaurės Afrikoje, nemažiau svarbu. E, taip, slaptosios tarnybos nėra, tai gal ir gerai. Nes Šiaurės Afrikoje e, buvo. Tai nieko gero. Aš manau, kad mes turėjome dirbti ir su opozicijos grupėmis, ypatingai Šiaurės Afrikoje. Ir, e, žinoma, negalima lyginti to, kas vyksta vienoje pasaulio dalyje su visiškai kitoj pasaulio dalyje vykstančiais dalykais. Mes būtinai turime pagalvoti apie tai, kas vyksta ES ir kaip ES bendrauja su kitomis šalis. Žinoma, yra rytų partnerystė, yra pietų partnerystė. Buvo kalbama apie tai, kad net keliuose pakeitimuose yra būtent nagrinėjama šita tema. Būtinai reikės išvelgti į tai, kas vyksta šiomis dienomis. Mums reikia būtinai pabrėžti e, demokratijos skatinimą, socialinį teisingumą ir tai, kas vyksta pietų, atsiprašau, Šiaurės Afrikoje. E, turbūt sie, siekia ne tik demokratijos, bet siekia ir kitų jaunų žmonių lūkesčių įsipildymo. Žinoma, lūkesčiai yra dideli ir jaunimas puikiai išsilavinęs, bet neturi tinkamų darbų. Mes buvome Uzbekistane ir pastebėjome, kad ir ten tas pats žmonės puikiai išsilavinę, bet neturi tinkamų darbų. Ir aš nesistebiu, kad pagaliau jaunimas sukilo. Aš manau, kad socialinį teisingumą būtina paminėti kalbant apie demokratiją. Ir iš tikrųjų situacija tose šalise yra labai rimta. E, aš nenorėčiau dabar atskirai kalbėti apie Japoniją, aš tiesiog manau, kad visa pietričių Azija sprendžia e, panašius klausimus. O dabar Tačigistane e, yra taip pat pastatyta užtvanka, kuri irgi susiduria su rimtom problemom. Ir aš manau, kad tikrai tarnyba turėtų atsižvelgti visus šitos dalykus. Taigi, aš sakiau, ponui Albertini, kad reikia kompromiso dėl pakeitimų. Negalima e, reikalauti, kad kiti e, priimtų sprendimus dėl užsienio politikos. Mes patys taip turime padaryti. 28 dieną, aš manau, mes kažkaip šitą klausimą jau galėsime spręsti. Gal manęs ir nebus konkrečiai, bet 13 dieną aš tikrai būsiu. Aš norėčiau priminti, kad Armenijos ministras pirmininkas pas mus ateina pusę penkių. A, aš sutklidau. Tai kaip? Ar jis. Ponas Daf. Pirmininkė. Aš manau, kad kiek keista, kad mes nagrinėjame pranešimą, kuris lyg turėtų būti dėl užsienio politikos, bet kalbama apie 2009 metus. Žinot, ne viską ir atsimenu, kas buvo taip seniai 2009 metais. Gal vertėtų rimčiau pagalvoti, galbūt turėtumėme apskritai peržiūrėti visas savo darbo tvarkos taisyklės, kad pranešimai būtų pateikiami daug greičiau ir kad mes vykdydami parlamentinę kontrolę galėtumėme ją vykdyti veiksmingiau. Žinoma, laikas nėra paprastas ir aš suprantu, kad Europos išorės veiksmų tarnyba atsirado sudėtingų laikų. E, Pone Svoboda, aš tikrai manau, kad mes negalime per daug kritikuoti to, kas dar ne iki galo net įsivaizduojame įsteigta. Bet aišku, e, Catherine Ashton vaidmuo apskritai yra ir bus problem, susijęs su problemomis. Ir man atrodo, kad ir sutartyje, ir kitose dokumentuose įvardintas jos vaidmuo kelia jau problemų, todėl kad iš tikrųjų jos pareigų sudėtingumas yra stebinantis. Kita vertus turiu pasakyti, kad iš esmės aš ją labai rimiu. Manau, kad jai kartais atrodo, kad ji yra tas žmogus, kuris lik ir sieja tarybą ir komisiją. Ir ji iš tikrųjų ne visada atspindi ir atstovauja bendrą saugumo ir gynybos politiką. O pagal sutartis ji turi galimybę siūlyti dalykus susijusius su, bend, su bus, su bendrai užsienio ir saugumo politika ir gynybos politika. Ir Aš norėčiau atkreipti dėmesį ketvirtą um, punktą, dėl kurio yra pakeitimas. Aš manau, kad reikėtų peržiūrėti jos darbo visą apreptį. Aš manau, kad turėtų būti tokiam asmeniu suteikta galimybė siūlyti ir keisti bendrojo užsienio saugumo politiką. Ir aš manau, kad tai, kas vyksta taryboje, kai susitinka atskiros šalis, natūralu, kad atsiranda nesutarimų net ir esminiais klausimais. Ir mes žinome, kad tai Kosovas, tai Makedonija, Turkija. Bet yra ir tokių užslėptų nuomonių nesutarimų. Ir kai kurie nesutarimai jau istoriškai yra sudėtingi ir kartais nenorim apie juos atvirai kalbėti, bet jie yra. Ir su nesutarimais reikia taip pat dirbti todėl kad reikalinga paaiškinti savo nuomonę, reikia e, ieškoti sutarimo. Ir žinoma, mes turėtumėme siekti bendro sutarimo. Žinoma, mano nuomonė, pagrindinis klausimas šitai kadencijai yra išspręsti Turkijos klausimą. Man atrodo, Turkija tiesiog jaučias kaip sugriuvo, aš jau apie tai kalbėjau, nes dabar procesas su Turkija apskritai yra sustojęs. Tai nėra gerai, mes tiesiog prarasime Turkiją ir Europa jau neturės Turkijos savo savo akiratyje ir aš manau, kad tas faktas, kad Turkija atsitolina nuo Europos, yra blogai. Dar vienas dalykas, ką turėtumėme padaryti. Mes turėtumėme tikrai e, kaip Europos parlamentas daugiau bendrauti su nacionaliniais parlamentais e, bendrosios saugumo ir gynybos politikos bei bendrosios užsienio ir saugumo politikos klausimais. Tai nėra paprasta. Žinoma, yra daug nesutarimų jau pačiuose nacionaliniuose parlamentuose e, dėl Europos parlamento vaidmens. Ir žinoma, kad ypatingai tarptautinės politikos klausimų Europos parlamento vaidmuo yra dažnai kvestionuojamas ir aš manau, kad mūsų komitetas turėtų apie tai taip pat kalbėti. Ačiū, ponė Daf. Labai gerai atspindėjote ir mano nuomonę. Dabar ponas Maja. Ačiū, pirmininkė. Ponas Albertiniai tikrai žino nes mes iš tikrųjų nebalsuosime prieš, mes iš tikrųjų ne, pritarėme daugumos nuomonį dėl bendrosios užsienio saugumo politikos. Mm, požiūris į saugumą turėtų e, e, būti grindžiamas plates, platesniais dalykais, ne tik NATO, todėl kad NATO tai yra tikra gynyba, tai yra išlaidos ir iš tikrųjų žmonija iš tikrųjų e, turėtų daugiau skirti lėšų tūkstantmečio plėtros tikslams pasiekti ir pagaliau puikiai žinome, kad e, būtent e, lygos Mm, skurdas, e, badas yra daugelio mirčių priežastis. Ar, ar iš tikrųjų ka, kariniai jėgai reikia duoti tiek daug galios, kad būtent jie galėtų spręsti visus klausimus? Ar iš tikrųjų reikia, kad bet kur pasaulyje galima būtų dislokuoti karinės pajėgas? Žinoma, jeigu šalis yra NATO narė, ji turi turėti šitos galimybės, bet aš nežinau, aš nenorėčiau, kad Kinė turėtų tokių galimybių. Todėl aš manau, kad e, pasaulyje trūksta saugumo dėl to, kad yra per daug karinių dalykų. Ir aš manau, kad kaiminystės politika nevykdoma sėkmingai. Ir pavyzdžiui, tai, kas vyksta Tunise, e, Egipte, Libijoje, parodė, kad politika ėjo netinkama linkme, todėl kad ilgą laiką mes ir su Mubaraku, ir su Gaddafiu draugavome. Ir dabar iš tikrųjų mes norėtumėme, kad Libija judėtų į priekį ir ypatingai Tunise ir e, ir Egipte dabar situacija yra visai kitokia. Taigi mes tiesiog turime dirbti su žmogaus teisėmis, su tarptautinė teisė ir kad jos būtų laikomas. Iš tikrųjų, su Netanjahu jau apie tai kalbėti reikia. Atėjo laikas, kada reikia dar kartą pergalvoti. Europos saugumo ir gynybos politika ir bendrą užsienio ir saugumo politiką. Štai pažiūrėkite, kas vyksta Šiaurės Afrikoje. Ten akivaizdu, jog mes einame ne tuo keliu ir dėl to turime pergalvoti savo politiką. Ponas Albertini, ponas Sherman. Mes turime tikrai visas šias politikas pergalvoti kad po perinamojo laikotarpio aiškiai žinotume savo tikslus ir galėtumėme siekti e, tikslų politikos pagrindu. Aš manau, kad mes turime ir jungtinės tautas peržiūrėti, kad jos veiktų taip, kad niekas nedrįstų nekreipti dėmesio į tai, kas e, iš ten sakoma iš tikrųjų, manau, yra problema. Yra 40 tūkstančių Turkijos pajėgų e, dar e, iki šiol Šiaurės Kipre. Ir žinoma, reikia ir energingų, ir diplomatinių veiksmų, e, kuriais Turkijai labai aiškiai pasakytumėme, kad tokia Turkijos politika yra negalima. Todėl, kad atrodo, kad Turkija yra pasirengusi ilgalaikiai kolonizacijai, nuolatiniai koloni, e, kolonizacijai. Tai ES turėtų būtinai pareigalauti, kad būtent tokiai kolonizacijai būtų padarytas galas. Reikia atsižvelgti kiprų, kipriečių norą. Gerai, toliau. Aš norėčiau pakalbėti dėl poros dalykų. Mes pasiūlėme kelis pakeitimus ir mes manome, kad būtų labai naudinga, kad jie atsirastų rezoliucijoje. Pirmiausia, panazafas jau sakė, aš tik norėčiau pakartoti, mes turime aiškiai žinoti, ko mes norime iš, pavadinkime ją, užsienio reikalų ministrė, iš ponios Aštan. Tikrai mes tikimės iš jos, kad <clears throat> kad į užsienio e, klausimais būtų tas pagrindinis variklis ir jinai gali šitaip elgtis ir aš manau, kad labai aiškiai reikia jai pasakyti, ko mes iš jos tikisi ir ji turėtų žinoti, kad mes ją remame. Žinoma, jei galbūt ne visos valstybės narės su to sutinka, bet aš manau, kad mūsų paramą, jinai turėtų išgirsti ir žinoti, kad mes su ja. Toliau žinoma, kad reikia būtinai ir ko, e, koordinavimo veiksmų, kurie vyktų visose išorės veiksmuose. Mums tai yra labai svarbu. Manau, mums būtinai reikia sustiprinti konfliktų e, užkardimo ir konfliktų ir konfliktuose tarpininkavimo darbus. Ir man atrodo, kad čia mes būtinai turime dirbti kartu, kelios frakcijos ir taip toliau. Ir aš žinau, kad Liepos mėnesį ponia Ašton sakė, kad jinai būtinai mm, tarnyboje sukurs taikos palaikymo kažkokį skyrių, kuris užsimtų ir krizių valdymu ir panašiai. Tai man atrodo, kad užsiorės veiksmų tarnyboje būtinai turėtų atsirasti toks darinys, kuris tikrai galėtų užkardyti konfliktus ir e, vykdyti kri, krizių e, valdymo ir tai, taikos palaikymo klausimus. Be to, aš manau, kad ir civilius, ir karinius pajėgumus reikia būtinai planuoti. Žinoma, mes puikiai žinome, kad kariniai dalykai yra kažkaip geriau planuojami, bet civilinė dalis iki šiol nėra pakankamai gerai. Mes kita vertus puikiai žinome, kad iš 24 misijų 16 yra būtent civilinė. Tai reiškia, kad mums reikia ne karinių gebėjimų, reikia ne karinio personalo, kad galėtume mes veikti bei kitose sritise. Jau diskutavome apie NATO ir aš manau, būtų teisinga Pranešime įrašyti tai, kad NATO vadovai nesugebėjo e, parengti gairių dėl brandolinio nusiginklavimo. Ir e, aš manau, kad reikia parakinti NATO, kad e, krizių valdymui skirtų daugiau dėmesio. Ir man atrodo, kad NATO to turi labai rimtai užsimti. Be to, aš manau, kad apie 2003 e, metų salonikų susitarimą reikia kalbėti ir iš tikrųjų ta mintis, kad visi Balkanai taptų ES e, dalimi yra gera idėja, tai pasakytina apie Kosovą, taigi su Kosovu reikia pradėti dialogą. Dėkuoju už pasisakymus. E, pasisakė visi šešėliniai pranešėjai dėl to jiems leidome kalbėti daugiau laiko, tačiau kalbėtojų sąraše turime dar du kalbėtojus ir prašau jų apsiriboti dviem minutėm. Prašau, ponė Munis, o paskui ponas Milanmo. Eh, eh, Ačiū pirmininkė. Manau, kad šis pranešimas yra labai svarbus. Ir Jo tikslas yra parengti tinkamą politiką. Taip, kaip buvo susitarta užsienio reikalų komitete ir tai buvo atspindėta ir kitose pranešimuose parengtuose šiame komitete. Žinoma, mums reikėtų žiūrėti į ateitį. Turime remtis ir ankstesniais pranešimais, galėtumėm parengti išsame užsienio veiksmų politiką. Aš skirsiu dėmesį daugiausia Kosovui. Čia turime elgtis labai atsargiai ir labai atsargiai formuluoti e, dokumento tekstą. Turėtume naudotis tokiais pačiais terminais, kuriais ES naudojasi ir kalbėdama apie kitas rytis. Manau, kad užsienio politikos priemonės, kurios, nu, kuriomis naudojasi ES, Ypač finansinės priemonės turėtų būti paminėtos tarp parlamento e, lūkesčių pasinaudoti savo vaidmeniu, ypač vykdant parlamentinę priežiūrą. Tai ypač taikintina stabilumo priemoniai, čia patekome tam tikrą teisinę klavietę. Ir parlamentas turi teisę e, veikti remdamasis nauja e, atsakomybė suteikta parlamentui pagal savo nusutartį. sutartį. Todėl norėčiau, kad pranešėjas pateiktų žodinius pranešimus, pakeitimus dėl siūlomų reformų. Ir ES turi labai aiškę nuomonę e, tų režimų, kurie yra dabar prieinamajame e, laikotarpyje atžvilgiu. Beldo pranešime apie tai buvo kalbama taip pat dėl artimųjų rytų pranešime, buvo tos ta tema minima ir atnaujintame pranešime e, yra kalbama apie Sudaną ir apie referendumą numatomą toje šalyje. Daugiau laiko aš neužimsiu, nes tik tiek skirta perdodu žodį kitam pranešiu. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, sveikinu poną Albertinį. Jo pranešimas yra labai išsamus ir gerai subalansuotas, ten apimtos visos svarbios temos ir galbūt vienintelis trūkumas yra tik tai, kad jis buvo parengtas tokiu metu, kai ponas Albertini dar negalėjo atsižvelgti į įvykius, kurie įvyko vėliau Egipte ir kitose Šiaurės Afrikos šalise. Norėčiau paminėti keletą nedidelių pakeitimų, kuriuos norėjau pateikti. Aš norėjau atnaujinti šį pranešimą atsižvelgiant į mm, įvykius viduržėmio jūros regiono šalių pietinės dalies, pietinė dalyje. Ir dėl to reikėtų atsižvelgti į tuos pastarųjų savaičių mėnesių įvykius. Taip pat apie Kosovą, kad ta teritorija dar nėra pripažinta. Kaip ten bebūtų, daug nekalbėsiu, sveikinu pranešėjo poną Albertinį. Aš manau, kad visi turėtų labai atvirai žiūrėti šią temą ir priimti visus pakeitimus. Pirmininkas, mūsų svečias jau yra atvykęs. Kaip jūs žinote, ponas Albertini turi reaguoti tai, kas buvo pasakyta apie jo pranešimą. Prašome, kad ne, nepaprašėme pono Popovskio pasisakyti, tačiau dabar paprašysiu pono Albertinio reaguoti į kolegų pastabas. Come ho già detto, eh, le osservazioni che sono. Aš jau anksčiau esu minėjęs, kad tačiau išklausiau šiandien, šiandieną išsakytas pastabas, jos yra labai aktualios, ypač aktualios atsižvelgiant į pastaru, pastaruosius įvykius, įvykius, kurie buvo nenuspėjami ir kurie įvyko įvairiose šalise, kalbant apie viduržėmio jūros regiono pietinę dalį, bet taip pat ir artimuosiuose rytuose. E, tikrai situacija yra visiškai neįprasta ir aš manau, kad yra būtina atnaujinti šį pranešimą atsižvelgiant į naujus faktus. Taigi viskas, kas buvo pasakyta dėl ES parlamento vaidmens sustiprinimo ir užsienio politikos atnaujinimo, aš į visą tai atsižvelgsiu ir visa tai bus e, pateikta per kompromisinius pakeitimus. Ir po savaitės aš e, vėl su jumis aptarsiu šį pranešimą. E, liko tik minutė iki mūsų svečio pasisakymo, taigi trumpai kalbėsiu, kaip buvo pasakyta. Mes galime teikti žodinius pakeitimus iki galutinio balsavimo Tačiau noriu pasakyti, kad tai yra, pranešima, kad tai yra pranešimas, kuria, kuriame kalbama apie praeitį 2009 metus ir įvykiai tų metų labai skiriasi, kalbant apie šių metų e, įvykius. Todėl mes turime stengtis atsižvelgti į dabartinius įvykius, aktualius įvykius ir kalbėti apie E, tai, kas yra įvykę anksčiau negu prieš dviejus metus. Noriu pasakyti, kad mano požiūris yra visiškai atviras visokiems pasiūlymams ir aš užtikrinsiu, kad kompromisiniai pakeitimai leistų išplėsti šio pranešimo apriepti, taip pat išvelgsiu visą kritiką, kuri buvo iki šiol išsakyta. Tikiuosi, kad jūs atsispindės kompromisiniuose pakeitimuose. Dėkoju ir siūlau pereiti prie kito šios dienos darbo tarkės klausimų. Allora, la facciamo venire. Sì. Bene, prego il nostro ospite di venire al tavolo della Presidenza. Paprašysiu mūsų svečią prisijungti prie mūsų, prie pagrindinio stalo ir pereisime prie kito darbo tvarkės klausimų. Please. This is mine. Yours. Bene, diamo il benvenuto al primo. Norėčiau šiltai pasveikinti Armenijos ministrą pirmininką, poną Tigraną Sarksijaną. Aš tikiuosi, kad labai neiškraipiau jūsų pavardės. Mums didžiulė garbė šiandien jūs priimti mūsų komitete. Taip pat norėčiau pasveikinti delegacijos e, pirmininką, bet dėje jis šiuo metu nėra šioje salėje, tai negaliu į jį kreiptis. Jūsų apsilankimas mūsų komitete daro mums didžiulę e, garbę ir mes esame labai susidomėję, nes ES ir Armenijos santykiai turi platesnį kontekstą. Ir Armenija užima gana svarbę vietą, kalbant apie ES kaiminystės politiką. 20 balandžio yra numatyta e, parengti gairės. Ir šį rytą mūsų komitetas balsavo dėl teksto parengto dėl Europos kaiminystės politikos rytinės dimensijos. Dėl to aš tiesiog noriu pabrėžti šio klausimo svarbą. Tai yra, mūsų santykiai su Armėnija yra svarbus ir mes pabrėžiame rytinės partnerystės svarbą. Mūsų manimų kaiminystės politika labai svarbi priemonė siekiant modernizuoti ir įvesti reformas E, šalise, su kuriamis turime partnerystės susitarimus. Kaip žinote, mes remiame demokratinio perėjimo procesą Viduržėmio jūros regione ir mūsų kaiminystės politika yra susijusi su demokratijos vertybių skatinimu kaimininėse šalise. Gerbiamas premjerė, jūsų šalyje taip pat vyko demonstracijos, kurias organizavo opozicija Ir tai galbūt ir užkirs kelią kai kuriems klausimams, kuriuos žada užduoti kolegos. Tačiau aš noriu pabrėžti tų demonstracijų pobūdį ir vyriausybės atsaką į demonstracijas. Mes tikimės, kad vyks konstruktyvus e, dialogas ir bus išreikšta pagarba opozicijai ir demokratinėms taisyklėms. Ir dar viena pastaba, kuri taip pat yra svarbi. Neišspręstas e, konfliktas Kalnų Karabache. Europos parlamentas visada stengiasi laikytis protingo, racionalaus požiūrio, visada rėmėmės tarpininkavimo e, veiklą Tai buvo įtraukta ir į Madrido darbo atvarkėje. Ir tai buvo. Tam pritarė ir Europos parlamentas. Todėl mes norime, kad Azerbaidžano ir Armenijos vyriausybės rastų priemonės, kaip išspręsti šį konfliktą. Manau, kad jau gana daug pasakiau, taigi daugiau nebekalbėsiu ir išklausysime jūsų kalbą, o toliau vyks diskusijos, kuris, kurios užsitęs iki pusės šeštos. Mes jums skiriame 10, bet nedaugiau 15 minučių kalbėjimų. Taigi žodis, žodis jums, premjerė, prašau. Dear Mr. Albertini. Gerbiamas ponė Albertini, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Man didžiulė galbė šiandien kreiptis į užsienio reikalų komitetą ir aš dėkingas Europos parlamentui už šio posėdžio organizavimą. Bet kuris klausimas, kuris yra šios dienos darbo atvarkė, turėtų būti nagrinėjamas dabartinių pasaulinių įvykių kontekste. Kokia jėga skatina dabartinius neramumus, krizės, konfliktus artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje? Atsakymas yra paprastas. Žmonės nori pokyčių. Tačiau iš istorijos žinome, kad ne visi pokyčiai leidžia pasiekti trokštamų tikslų. Todėl aš tikiu, kad esminių pokyčių sėkmė priklauso nuo sugebėjimo kolektyviai formuluoti tikslus ir įtraukti žmonės į šių tikslų siekimo procesą. Europos valstybių patirtis aiškiai rodo, kad demokratinių institucijų veiksmingumas siekant šių tikslų priklauso nuo fundamentalių teisių laikymosi. Tai yra išraiškos laisvės, pluralizmo ir viešų diskusijų. Armenija sąmoningai pasirinko europinį vystimosi kelią. Šis pasirinkimas kyla iš bendrų krikščioniškų šaknų ir sprendimo nusikratyti praeitie susijusios su autoritariniais režimais. Amžių senumo palikimas Otomanų imperijos ir Sovietų sąjungos, Osmanų imperijos ir Sovietų sąjungos apsprendė mūsų socialinį elgesį Demokratinės reformos turi potencialą keisti mūsų elgesį ir visą tai reikėtų pradėti nuo rinkimų proceso gerinimo, nuo nusavybės teisų apsaugos stiprinimo, teismų nepriklausomumo užtikrinimo, taip pat nuo viduriniosios klasės vystinimo skatinimo. Šios klasės, kuri yra atsakinga už ekonominį ir socialinį visuomenės vystimasi, už atsakingus rinkėjus ir piliečius. Tačiau vis dar egzistuoja totrukis tarp e, mūsų vertybių ir siekių. Šiandiename pasaulyje pokyčiai vyksta itin greičiai, greitai. Armenija dėl to turėtų paspartinti reformų gyvendinimą ir institucinės transformacijas. Dabar tapo aišku, kad mums reikalinga ES techninė pagalba ir finansinė parama, siekiant užtikrinti greitą ir esminę pažangą. Šiame kontekste ES siūloma rytų partnerystė yra gyvybiškai svarbi priemonė, kuri galėtų paskatinti transformacijos procesą. Mes dar kartą dėkojame už pasiūlymą ir mūsų ketinimas toliau vystyti mūsų ekonominį ir politinį integravimąsi su ES bus mūsų tolesnis tikslas. Šiuo metu mes derinam, deramasi dėl asociacijos sutarties ES ir stengiamės pradėti dėrybas dėl plataus masto iš, išsamaus laisvos priekybos susitarimo su ES. Dėl ES paramos mes jau gyvendiname nemažai svarbių projektų, ypač sėkmės pasiekėme įsteigdami stiprią ir nepriklausomą ombudsmeno instituciją Armenijoje. Mes įdėgėme elektroninės valdžios paslaugą visose Armenijos vyriausybės struktūrose, taip pat elektroninio mokesčių susigražinimo sistemą, kur leidžia pagerinti verslo aplinką ir sumažina korupcijos riziką. Du kiti svarbus projektai - tai yra parama teismų reformai ir parama teisiai į, į, kreiptis į teismus šiuo metu vykdomos Armenijoje. ES parama ir patariamosios grupės, konsultatinės grupės kompetencija ypač svarbi įgyvendinant ekonominės ir teismų reformas Armenijoje. Kalbant apie negatyvę pusę, mūsų reformų potencialui didžiulę žalą daro geopolitinė rizika, kurie kyla iš pietų Kaukazo neramumų. Pirmiausia, Azerbaidžano priešiška retorika, nekontroliuojamos karinės išlaidos, ir aiškus noras išspręsti Kalnų Karabacho klausimą karinėmis priemonėmis toliau eskaluoja politinę įtampą regione. Antra, Turkijos vykdoma Armenijos blokada sumažina galimybės diversifikuoti Armenijos ekonomiką. Turkijos siekiai mūsų regione negatyviai veikia taikos dėrybas kal, dėl Kalnų Karabaho konflikto, konflikto ir neleidžia išspręsti, taikiai išspręsti šio konflikto. Galiausiai Aš noriu atkreipti dėmesį į faktą, kad tarptautinės sankcijos prieš Iraną kelia grėsmę Armenijos ekonominiam augimui. Be Irano vienintelis koridorius, kuris sieja Armeniją su likusiu pasauliu, yra per Gruziją. Tačiau tragiški įvykiai, kurie įvyko mūsų regione 2008 m. rūpiučio mėnesį, atskleidė pažeidžiamumą Armenijos ekonomijos, kuri yra ypatingai susijęta su vieninteliu transporto koridoriumi. Tuo metu mes išgyvenome tik susitarę dėl transporto koridoriaus per Iraną, per kurį buvo gabenamos būtiniausios prekės. O sankcijų Iranui sustiprinimas labai sumažina mūsų galimybės naudotis tokiu koridoriumi. Tuo labiau, kad pastangos dėrėti su Turkija dėl sienos atvirimo dėja buvo nesėkmingos. Mes turime sumažinti e, galimus konfliktus, kurdami bendrą platformą, bendrą vertybių platformą. Turkija, Azerbaidžanas, Gruzija, Armenija visos siekia europinio vystimosi kelio. Mes visi pripažįstame, kad veiksmingos reformos šiame kelyje prisidėtų prie regiono saugumo ir bendradarbiavimo. Vienintelė tikra galimybė mūsų regiono e, šalims turėtų būti grįsta vertybėmis, kurios, yra, kurios remiasi abipusių pasitikėjimų, tolerancija, solidarumu. Ir šios vertybės yra esminės šilaikinėje Europoje. Pasaulinė krizė iškėlė esminės mūsų šalies problemas. Tai yra nepakankamas ekonomikos diversifikavimas, neveiksminga viešoji administravimo sistema, nevienodos sąlygos konkurencijai. Bet ekonominė krizė padidino skurdą, išaugo išorės įsiskolinimas, išorės valstybės įsiskolinimas ir padidėjo infliacija. Visi šie faktoriai sumažino mūsų potencialą gyveninti reformas. Tačiau ES sutiekė ženklę paramą stengiantis išbristi iš pasaulinės finansų krizės. Gerbiami kolegos, norėčiau dabar pristatyti mūsų institucinę reformų darbo atvarkę. Pirmasis punktas tai yra demokratinių institucijų stiprinimas, tai yra svarbiausias mūsų darbo atvarkės klausimas. Stiprių demokratinių institucijų buvimas ir aktyvi pilietinė visuomenė, išaiškos laisvė yra gyvybiškai svarbios siekiant išlaikyti politinį stabilumą. Nepriklausoma teismų sistema gali užtikrinti demokratinės teisės ir laisvės ir skatinti verslumą. Švietimo sektoriaus reformos yra veiksmingiausias būdas didinti intelektualinį potencialą ir spartinti pokyčius, kalbant apie socialinį elgesį. Šiuolaikinės visuomenės negalima sukurti be modernių šiuolaikinių universitetų. Vienodos veiklos sąlygos yra privaloma sąlyga rinkos ekonomikai funkcionuoti. Kompeticija yra neįmanoma be mokesčių ir muitų reformos. Korupcija ir neveiksmingas viešasis administravimas yra rimtos kliūtis stengiantis įgyvendinti reformas. Dėl šios priežasties mes priemėme kovos su korupcija programą ir šiuo metu kūrėme teisės aktus, kurie skirti interesų konfliktams atskleisti. Socialinės apsaugos programa turėtų užtikrinti tinkamą sveikatos apsaugą, tinkamas pensijų sistemas ir sumažinti skurdą bei nedarbą. Mes aiškiai suprantame, kad vėlavimas įgyvendinant reformas sumažins pasitikėjimą mūsų vyriausybę Ta pasitikėjimą mes galime įgyti tik tai imdamiesi veiksmingų priemonių. Esu tikras, kad ES parama bus esminė Armenijai, e, imantis drąsių žingsnių šią kryptimį. Tai leis mums be kitų dalykų suvaldyti riziką ir užtikrinti makroekonominį stabilumą. Apibendrindamas, gerbiami kolegos, noriu pasakyti štai, ką mūsų dabartinė situacija reikalauja radikalių pokyčių ir drąsių iniciatyvų. ES vaidina svarbų vaidmenį užtikrinant taiką ir stabilumą Pietų Kaukaze, aktyviai dalyvaujant regione, stimuliuojant ir skatinant reformas. Armenija reikia finansinės ir intelektualinės paramos donorinės bendruomonės, siekiant užpildyti spragą tarp reformų potencialo ir mūsų deklaramų vertybių. Vadovaujant prezidentui Seržui Sarksianui, Armenija turi politinę valią stiprinti ir spartinti reformų procesą. Dėl to mes esame įsipareigoję toliau aktyviai dalyvauti siekiant bendrų tikslų su ES. Dėkuoju už dėmesį. Dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Grazie, e Ačiū premjerė. Pirmas kalbėtas ponas Vyginen. Jis yra pirmininkas e, mūsų asamblėjos. Ačiū pirmininkė, sveikinu, ačiū premjerė, sveikinu jūs atvykus į mūsų komiteto posėdį. Jūsų suteikta informacija mums labai svarbi, tačiau ypatingai stebina tai, verčia suklusti tai, kokia yra sunki padėtis šiuo metu Armenijoje tai turi didžiulių pasiekmių tiek ekonominėje, tiek socialinėje plotmėje. Kai kurie klausimai, e, jų sprendimas jūsų šalyje priklauso nuo tarptautinės paramos. Ir jūs negalite pagerinti savo santykių su Iranu. Jūs tiesiog neturite priemonių, nes šiuo metu ES yra nustačiusi sankcijas Iranui. Tačiau jūs galite turėti įtakos kitam labai svarbiam klausimui, tai yra Kalnų Karabaho klausimui. Šia prasme, aš norėčiau paklausti jūsų nuomonės. Kaip Jūs galėtumėte paaiškinti pažangos trūkumą dėrybose? Ar Jūs esat pasirengę spręsti su ugnies nutraukimo pažeidimais? Ar yra kažkokios pažangos dėrybose? Ar yra tik tai vienintelis sprendimas kaltinti kitą pusę? o galbūt Armenija galėtų daugiau pasiūlyti, gal jūs galite prisi, pripažinti tam tikras savo klaidas, kurias iki šiol padarėte. Turiu pasakyti, kad nepaisant šios sudėtingos situacijos, pažanga tarp Europos santykių perspektyva ES ir Armenijos yra tikrai gera. Asociacinis susitarimas jums padės atnaujinti, pagerinti tos santykius Ir aš tikiuosi, kad netrukus galėsite pradėti dėrybas dėl laisvos priekybos išsamaus susitarimo, kuris skatins, skatins ekonominius ir priekybinius santykius tarp Armenijos ir ES. Mano klausimas jums yra toks. Kalbant apie visas šias galimybės, yra, kokie yra jūsų santykiai su Rusija dėl muitų sąjungos? Ar jūs gavote kokį pasiūlymą iš Rusijos, kad būtų galima įtraukti Armeniją į muitų sąjungą? Tarp Rusijos, Kazakstano, Belarusijos ir kit, iš kitų šalių buvo toks pasiūlymas. Šis klausimas yra gana prieštaringas. Kokia jūsų nuomonė, ar būtų galima šį klausimą išspręsti? Ir galiausia dėl vizų supaprastinimo režimo. Matau, kad iš pono Baroso jūs gavote daug e, pastiprinimo, paraginimo. Turiu pasakyti, kad mes kaip parlamentas esame palankiai nusiteikę ir linkime kuo greičiau pradėti šias dėrybas ir suteikti galimybę Armenijos žmonėms lankytis ES laisvai. Galiausiai norėčiau pasakyti, Kadangi aš pirmininkavau Euronet delegacijai iš Europos parlamento pozicijos, aš dėkingas Armenijai už šio klausimo iškelimą ir aš tikiuosi, kad po mėnesio mes galėsime pasveikinti Armeniją kaip e, vieną iš rytų partnerystės šalį, išskyrus Baltarusiją. Ir tai suteiks žymiai daugiau galimybių jūsų šaliai ir kitoms rytų partnerystės šalims. Taigi ES galės užtikrinti, kad dėmesys nebus atitrauktas nuo pietų partnerystės šalių, kad mes galėsime suteikti paramą jūsų problemų sprendimui. Dėkuoju. Ačiū, panas Veiganinai. Gerbiamas prezidente, parlamente, Taigi, pora tokių klausimų, kuriuos išgirdau pirmas susijęs su Kalnų Karabahu, tai labai paprastas. Tai buvo, koks jūs, kokia jūsų pozicija, turint galvoje ES rezoliucijas uh, dėl Kalnų Karabako. Antra, brandolinė elektrinė. Taip, tai užima labai svarbę vietą energetikos tiekime Europoje. Prisiminus žemės drebėjimą Armenijoje, buvo 93 metais daryta. Armenija sutiko 2007 metais uždaryti ją. Gavusi tam tikrą paramą iš ES ir Junktinių valstybių. ES laiko šitą jėgainę pačią seniausią iš visų buvusios sovietinės ES e, reaktorių. Taigi, ką galėtumėte pasakyti mum apie, na, kaip šita problema yra sprendžiama? Ačiū, ponas Laki. Pone Liūnaček, ačiū, prezidente. Pirmiausia, norėčiau e, pasveikinti grupę e, ir dalyvavime šitame komitete. Yra du dalykai, kuriuos norėčiau paliesti. Pirmas, aš ko gero e, tiesiog šiek tiek pakartosiu tą patį, kas jau buvo pasakyta dėl e, brandalinės jėgainės jūsų šalyje. Jau buvo, pasak... jau buvo sakyta, kad tai yra viena iš pačių seniausių, kuri vis dar veikia. Norėčiau išgirsti iš jūsų kaip ji pastatyta? Ar ji pastatyta turint galvoje seisminę, has... seisminė zonoje pastatyta? Na, ypač tai mums svarbu po to, e, kai įvyko katastrofa Japonijoje. Labai svarbu sužinoti, ar e, galima galvoti, kad šita jėgainė yra saugi, ar negalėtų irgi, pavyzdžiui, panaši, panaši nelaimė įvykti Armenijoje, bent jau e, girdisi tokių kalbų jau buvo girdima perspėjimų tokių, kad iš tikrųjų šita jėgainė nėra taip apsaugota, kaip galima būtų galvoti. Norėčiau iš jūsų išgirsti, ar, man atrodo, 2007 ar 2008 metais o, jūs planavote uždaryti ir statyti naują, ar pakeitė nuomonę, kaip lietuvių. Kėtėme atsvaro nuomonę. Mes iš tikrųjų nežinome, kokių galima tikėtis ar baimintis žemės drebėjimo, bet visada gali e, vykti taip, kaip Japonijoje vyko. Kitas klausimas. Ar turite kokiu nors planų dėl atsinaujinančios energijos? Tiesiog jeigu uždarysite šitą brandulinį jėgainę ir nestatytumėte naujos, tai kokią energetiką jūs galite kliautis? dėl, Nagorno, e, dėl Kalnų Karabacho. E, labai norėčiau atvirai pasakyti, kai jūs kalbėjote, jūs kalbėjote apie na, Azerbaidžiano tokią gana karinę poziciją. Ne, aš e, visiškai nepalaikau jokio karinio biudžeto, tačiau aš skaičiau, kad Armenija 9, 19 procentų skiria kariniam dalykams. Tai man atrodo irgi per daug. Jūs kaltinate Azerbaidžianą. Manau, kad politikoje, ir vėl atsiprašau, bet aš būsiu atvirai, negalima išspręsti jokių problemų vien tik kaltinant kitą pusę. Tai niekur neveda. Taigi, iš ką jūs galėtumėte iš tikrųjų, ką jūsų šalis galėtų padaryti tam, E, kad e, galima būtų iš tikrųjų išeiti iš tos aklavietės, į kurią abi dvi šalis yra papuolusios. Ar jūs galėtumėte įsivaizduoti, kad jūs tiesiog parodote kažkokį geros valios ženklą patys? Pavyzdžiui, sakysite, atlaisvintumėt kai kurias užimtas teritorijas ir tada tuo pačiu parodytumėt ženklą kitiems žengti panašius žingsnius. Labai daug jaunų Armenijos žmonių palieka šalį, nes jie nemato ateities ten. Jums reikalingi jie. Kaip Jūs galvojate juos sulaikyti? Ponas Kelanas. Taip, gal galėtumėte tilpti į tris minutės. Man nepaprastai malonu, e, ponas premjerė, matyti jūs čia, nes Europos Sąjunga buvo e, kurta remintis tam tikromis vertybėmis ir man atrodo, ir mes jau žinome, kad Armenija yra na, tokia viena iš seniausių krikščioniškų šalių e, su visomis krikščioniškomis vertybėmis. Mano klausimas. Na, žinoma, norėčiau uh, pasveikinti Armeniją kaip Euronest uh, lygą. Mano klausimas liečia reformas, galbūt jūs jau apie jas kalbėjote, bet kokios jums atrodo pačios svarbiausios reformas imtis ir kaip galėtų ES jums padėti? Na, vėlgi, kalbant apie užsienio investicijas Armenijoje, kokios sąlygos yra, kokios, e, kokie mokesčiai e, verslui, e, įmonėms? Ačiū ponas Kelen, ponas Daf, trys minutės. Prezidentė, premjerė. Iš tikrųjų, kokia yra pagrindinė problema jūsų santykių su Turkija? Mes žinome istoriją, susipažinę su istorija, tačiau. Bet žiūrint iš šio laikinės perspektyvos, į šitos santykius, ar jum atrodo, kad armenų diaspora armėnų nu, iš viso labai daug pasaulyje yra išsilaškiusių. Ar tai trukdo jūsų vyriausybė ir parlamentui? pagerinti santykius su Turkija. Ir ir tiesiog na, padaryti jūsų tą, tokių santykių suvokimą šio laikiškesnį, na, kalbant apie diasporą. Man atrodo, kad čia mes matome daug uh, tokio, na, gana neigiamo nacionalizmo. tai mes matome na, tam tikrų ženklų jūsų šalyje, jūsų administracijos darbe. Ačiū, panas Dav, panas Tanek, trys minutės, prašau. Ačiū, prezidentė, premjerė, sveikinu, susitikus iš čia mes jau esame susitikę. Jau nebe kartuosiu to, kas čia nepasakyta. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti jūsų šalies ekonomikos programą. E, kuri rodo iš tikrųjų e, tam tikras galimybės e, iš tikrųjų atsigauti po 2008 metų krizės. Jeigu Armenija galėtų pasirinkti, kur gyventi, tai ko gero, man atrodo, pasirinktų kitą vietą, kad nebūtų kaimynų Rusijos, Irano, Azerbaidžiano. Taip, jūs gana sudėtingoje geografinėje padėtyje bet jūs kaip strateginė partnerė mums esate labai svarbi, tai lygiai taip pat kalbant ir apie geopolitinį stabilumą pasaulyje. Mano klausimas ką dar galėtų padaryti ES, kad padėtų jums. Anksčiau aš tiesiog e, na, rengiau pranešimą apie užsienio politiką na, ir paminėjau, kad iš tikrųjų ES pinigai turėtų būti daugiau nukreipiami į e, civilinius e, gyventojus. Na, vėl mes turėtume prisiminti ir Šiaurės Osetiją, visą tą spaudimą, kuris buvo na, nu, kelias. Aš, man vis dar kelia rūpesti, kada girdžiu tokią, na, karinę retoriką labai. Um, Mrs. Lunacek says you are a very small country. Uh... Jūs esate labai nedidelė šalis, kalbant apie gyventojų skaičių, jūsų uh, na, kalbant apie uh, ekonomiką, galbūt tą 19 procentų jūs ir turite išleisti, gindami savo interesus, uh, turint galvoje kaimynus, uh, kurie dažnai daro karinius pareiškimus uh, ir kada kalbama apie karinį konfliktų sprendimą. Negali būti jokio karinio sprendimo, ypač kada kalbama apie uh, diskusijas dėl Kalnų Karabaho. Tas klausimas turėtų būti sprendžiamas teis, uh, taikingai. O ką Minsko grupė daro, ką turėtų dar daryti, ir Prancūzija pakankamai dada pastangų. Ir uh, ką dar galėtų, kokiu žingsniu galėtų darimtis komisijos pirmininko pavaduotoja vyriausioji galiotinė. Na, vėlgi, kada kalbam apie Pietų Kaukazą, tai liktai vadina tokį na, pagrindinį vaidmenį Kaukaze. Man atrodo, kad jos lygia pareiga būtų buvusi kalbėti apie Kalnų Karabachą, o ne tik tai e, kažką tai iš tikrųjų paskirti, kad spręstų vietinius e, konfliktus, kaip ir Moldovoje, pavyzdžiui. Na, atrodo, kad tiesiog e, na, lyg atsisakoma šitokios aktyvios pozicijos sprendžiant ekonomikos klausimus. Uh, Na, pamirštant e, ypač tą Kalnų Karabacho e, problemą. Tas konfliktas tiesiog lyg yra už, toksai užšaldytas vakaruose mes irgi nukenčiame būtent dėl uh, šitų pabėgėlių vis didėjančio skaičiaus. Ačiū, ponia Tanakai. Dabar ponas Kirilovas, prašau, tris minutės. Ačiū. Ačiū, kad atvykote, ponė ministrė pirmininkė. Ačiū už, sakyčiau, tokį atvirą pasidalyjimą apie tai, kas realiai vyksta jūsų šalyje. Ypatingai dėkoju už tai, kad taip atspindėjote konfliktą. Praėjo labai daug laiko, iš tikrųjų 20 metų. Ir iki šiol Kalnų Karabaho klausimas neišspręstas. Žinoma, jūs paminėjote, kad reikia iš abiejų pusių rimtų žingsnių. Negalima toliau tore, tol, toleruoti šitokios situacijos. Reikia užtikrinti taiką, todėl kad iš abiejų pusių yra aukų. Aš tikrai girdėjau, kad e, iš Azerbaidžiano žmogus e, buvo e, snaiperio nušautas ir tai yra rimtas ženklas. Jūs paminėjote, jog reikia aktyvesnės ES pozicijos. Mano nuomonė, jau reikia, kad ES tikrai darytų, ką turėtų daryti. Pone Lūna čia teisingai paminėjo. Jūs paminėjote, jog parodyti gerą valią reikštų žengti rimtą žingsnį ir pabandyti padėti susitarti visiems, kurie yra aplink Kalnų Karabachą. Ir žinoma, kad e, aš suprantu, kad jūs nenorite išleisti pozicijų, nes bijote, kad Azerbaidžianas ten iš karto įsitvirtins. Aš manau, kad jūs turėtumėte būti suinteresuoti pakviesti ES suvaidinti tarptautinės bendruomenės reikalingą vaidmenį, ES tinkamą vaidmenį, Rusijos atitinkamą vaidmenį. Visi šitie veikėjai turi padaryti savo. Beje, tik prieš savaitę mes kalbėjome su vienu prezidentu ir aš turiu pasakyti, kad mes girdėjome. E, ir Azerbaidžiano pozicija, ir Armenijos pozicija, ir man atrodo, kad ES būtų pasirengusi padėti, kad galima būtų matyti tai, kad tame pasaulio regione. E, Pone Kirilovai, labai ačiū. Salafranka, jūs dabar turite trys minutės. Ačiū labai, pirmininkė. Gerbimasis ministrė pirmininkė, Europos liaudės partijos vardu. Aš labai norėčiau Jūs pasveikinti atvykusiu užsienio reikalų komitetą. Norėčiau pasakyti, kad labai norėtumėme e, Jūs pasveikinti E, ir tiki, tikimės, kad dialogą tęsime, kad tai ne paskutinis jūsų apsilankimas pas mus. Žinoma, yra daug iššūkių ir vis norime juos spręsti. Lankydamasis užsienio reikalų komitete, jūs e, suteikėte mums, Europos parlamentui ir atskiriamta Europos parlamento dariniams, pavyzdžiui, plenarniai sesijai. E, garbę jūs priimti ir e, norėčiau palinkėti jums sėkmės rinkimuose. Aš žinau, kad kitais metais jūsų šalyje prezidento rinkimai taip pat. Aš žinau, kad anksčiau jūsų šalyje būdavo problemų susijusių su parlamento rinkimais, su prezidento rinkimais. Tikiuosi, kad rinkimai vyks skaidriai. Ir iš tikrųjų žmonės turėtų laisvai galėti išreikšti savo valią rinkiminėse apylinkėse. Kolega mano minėjo, kad labai svarbu, svarbu e, atsižvelgti į tai, kokią didelę armėnų bendruomenę jūs turite gyvenančią ne Armenijoje. Tai kaip jūs su ją bendraujate? Kitas mano klausimas yra štai koks. Ko tikitės iš asociacijos susitarimo su Europos Sąjunga? Kaip šitas susitarimas galėtų padėti vertybėms plėtoti ir bendrauti. Taigi kaip šis susitarimas galėtų padėti jums susidoroti su sudėtinga ekonominė situacija ir nuosmukiu, kuris jūs ištiko 2008 metais ir kaip galima būtų padėti jums spręsti Kalnų Karabaho problemą. Kokie yra jūsų santykiai su Rusija? Kaip ES galėtų jums padėti pasiekti taikų konflikto sprendimą per dėrybas? Ačiū pona, ponė Salafranka, dabar ponas Kukanas. Ačiū. Tikrai, gerbiamasis ministrė pirmininkė, nuoširdžiai jūs sveikinu, sveikinu jūs, sveikinu jūsų delegacijos narius. Labai dėkojame už tai, kad jūs atvirai papasakojote apie tai, kaip jūs vertinate situaciją šalyje. Tikrai labai buvo įdomu. Kolegos, praktiškai išsėmė visus svarbius klausimus ir atkreipė dėmesį į problemą, su kuriamis susidarė jūsų šalis. Kaip tarinėjame įvairių pasaulio ar Europos regionų problemas, mes nuolat pabrėžėme, e, koks svarbus yra regioninis bendradarbiavimas. Žinoma, gal kiekvienas bendradarbiavimas regione yra kitoks Ką Jūs galvojate apie dvišalį bendradarbiavimą su atskiriomis šalimis? Labai dėkoju taip pat už tai, e, kad atsakysit e, į klausimą, kurį uždavė ponas Daf e, dėl Turkijos. Mes istoriją žinome, kaip Jūs manote, ar įmanoma pagerinti Jūsų santykius su Turkija, Ir galbūt geresni santykiai su Turkija jum padėtų bendradarbiauti pasaulio arenos. E, įdomu būtų išgirsti, ką Jūs galvojate apie realų Jūsų tarptautinį bendradarbiavimą, regioninį bendradarbiavimą. Ačiū, ponė Kukanai. E, dabar, dabar ponas Vaigo. Man tikrai nepaprastai malonu, kad galiu pasveikinti jūs čia atvykus šiandien ir noriu pasveikinti jūsų pastangas reformuoti ūkį ir politinę, o taip pat ir teismų sistemą. Neseniai buvau Baku, dalyvavau konferencijoje ir tai buvo nevyriausybinių organizacijų konferencija, kurią organizavo Europos komisija dalyvavo konferencijoje ir nevyriausybinės organizacijos iš jūsų šalies. Iš tikrųjų, su Azerbaidžiano kolegomis e, toks bendravimas jų buvo nelabai draugiškas. Tai atleiskite, kad aš paklausiu šitą klausimą, nes tiesą sakant, kolegos paklausė visus mane dominančius kitus klausimus. Tai gal noriu paklausti jūsų Gal galėtumėte daugiau investuoti į galimą dialogą su Azerbaidžianu ir politinėme lygmenyje, pilietinės visuomenės lygmenyje, nevyriausybinio organizacijų lygmenyje. Gal galima būtų tiesiog pakeisti problemos patį pobūdį ir Žinau, kad taip kaip jūs kaltinate savo kaimyną, kaimynas kaltina jūs ir iš tikrųjų net kalbama apie karinės grėsmės. Taip, e, mano partneriai Baku tikrai labai konkrečiai pasakė, kad jie nenorėtų, kad būtų būtų e, problema sprendžiama kariniu būdu. Jie yra už nekarinį sprendimo būdą. Iš tikrųjų, ar manote, kad mes, ES, galėtumėme suvaidinti uh, aktyvesnį vaidmenį sprendžiant šią problemą? Uh, Na, per 15 metų kol kas tikrai ta Minsko grupė nieko negalėjo padaryti, taigi reikia naujų idėjų, reikia naujo kraujo. Tiesą sakant, man tikrai kartais atrodo, kad kartais sudėtingose regioninėse problemose yra labai sunku dėl to, kad mažos šalis yra dažnai didelių žaidėjų, didelių šalių aukos. Ir jūs taip pat turbūt negalite pasikliauti tik viena didelė šalimi, kuri žada jums pagalbą. Ačiū. Ačiū, ponia Vaigo. O dabar suteiksime galimybę ministrui pirmininkui galimybę atsakyti į klausimus. Taigi, ponė ministrė pirmininkė, labai prašau atsakykite tai į klausimus. Aš norėčiau pradžioj padėkoti už klausimus. E, klausimuose tikrai buvo ir teiginių, ir vertinimų. Man liko 12 minučių ir aš pasistengsiu atsakinti klausimus, kurie jūs domina. Sugrupuosiu jūsų klausimus, tiesą sakant. Pirmoji grupė, žinoma, yra apie Kalnų Karabachą. Aš su, pajutau iš jūsų, kad jūs norite mums padėti norite padėti mums įspręsti Kalnų Karabaho klausimą. Tikrai nuoširdžiai. Jums dėkoju už šį norą. Aš įsivaizduoju, kaip jūs galėtumėte mums padėti spręsti šitą klausimą. E, žinoma, jūs galite padėti ir Europos parlamentas gali padėti. Jeigu yra konfliktas, tai abi šalis skirtingai spre, įsivaizduoja, kaip galima būtų spręsti problemą. Aš manau, kad šalys abi turėtų atsisėsti, pradėti dėrėtis ir pasiekti susitarimą. Jeigu abi šalis sėdasi prie dėrybų stalo, bet galvoja, kad neįmanoma prie to stalo išspręsti e, problemos Tai žinot, niekas ir nepadės, jeigu jie įsivaizduoja, kad kas nors iš šalies gali ką išspręsti. Aš manau, kad reikia labai suprasti pag pagrindinį sprendimo principą. O tai yra taikus sprendimas. Vienintelis įmanomas sprendimas yra taikus. Štai kaip norėčiau jum atsakyti. Taigi ES pagrindinė pagalba galėtų būti tokia. ES turi labai aiškiai pasakyti dėrybose dalyvaujančiom šalims, kad jeigu kuri nors šalis bandys jėga spręsti problemą, tai tarptautinė bendruomenė imsis pačių rimčiausių ir griežčiausių sankcijų tos šalies atžvilgių. Taigi tarptautinė bendruomenė turi labai aišku signalą siūsti, kad tik, tik taikus sprendimo būdas yra priimtinas. Ir man atrodo, kad mūsų dėrybos gali baigtis sėkmingai. Esbo Minsko grupė iš tikrųjų daug ką daro, Ir aš manau, kad Junktinės valstijos, Prancūzija daug ką daro dirbdama Minsko grupėje. Ir stengiamasi padėti pagrindus taikam sprendimui kompromisiniai sprendimai, kuriuos girdime, iš tikrųjų gali tik tai prisidėti Iš tikrųjų sutinku su teiginiais, kad jeigu tarptautinė bendruomenė labai aiškiai pasakytų, kad karinis sprendimas yra neįmanomas, tada abi šalis galėtų tiesiog sumažinti išlaidas kariniams dalykams. Ir būtų geriau, neabejotinai. Bet jeigu viena šalis mano, kad yra galima išspręsti kari, kariniu būdu ir tam leidžia labai daug pinigų, tai žinoma, dėrybos negali pasisekti. Kaip ES mums galėtų padėti šitoj situacijai? Jeigu šalis skirtingai supranta, kaip galima būtų išspręsti problemą, Tai reiškia, kad šalis skirtingai supranta, kas yra teisinga ir sąžininga. Žinot, viskas grindžiama vertybėmis. Ir šitai pasakęs, aš norėčiau pereiti prie antrosios temos. Tai yra taika visame regione. Aš manau, kad nu, norėdami paremti tai, ką apskritai jūs turėtumėte padėti įtvirtinti pagrindinės vertybės regione. Jeigu būtų laikomasi tų vertybių, mums būtų lengviau pasiekti susitarimų visais konfliktiniais klausimais. Aš manau, kad šiandieną yra vienas galimas kelias. Azerbaidžianas, Gruzija, Turkija, Ir mes, visi mes, turėtume suprasti, kad Europos integracija mums yra labai svarbi ir kad ES vertybės mums yra labai svarbios. Taigi mes keturios šalis turėtumėme vykdyti tokias reformas, kurios mus galiausiai atvestų Europos integracijos link mūsų skelbiamos vertybės labai skiriasi nuo to, ką mes matome realiai gyvenime, todėl kad yra labai didelis skirtumas tarp realybės ir skelbiamų vertybių. Ir iš tikrųjų tai, kad ES kuria bendras vertybės padeda ir mums orientuotis į tai ir ar galvoti apie Europos integraciją. Taigi, ES parama turėtų būti skiriama tam, kad mūsų šalių potencialas padidėtų tada mes galėtumėme sėkmingai eiti Europos integracijos keliu. Jeigu mes galėtumėme realiai įgyvendinti Europos vertybės ir jų laikytis, mes galėtumėme išspręsti konfliktus. Jeigu mes visi suprastumėme vienodai vertybės, tai labai padėtų. Ir tikrai daug Europos parlamento narių kalbėjo apie atominės elektrinės, kalbėjo apie saugumą ir apie naują, e, ele, naujos elektrinės galimą statybą. Iš tikrųjų, po to, kas įvyko Japonijoje, tai labai svarbu ir visos šalis, kurios turi brandolinės e, elektrines, dabar apie tai galvoja ir kalba. Mes taip pat mes galvojame apie tai, kaip galima būtų pagerinti mūsų atominės elektrinės saugą. Bendradarbiaujame su tarptautinėmis agentūromis, kurios atsakingos už e, energetikos saugą apskritai. Mūsų bendradarbiavimas labai skaidrus ir aiškus. Mes turime programą, pagal kurią didiname saugą, ir gauname pagalbą, gauname paramą ir iš ES. Ir dabar labai norėčiau padėkoti ES už skiriamą pagalbą. Iš tikrųjų, kaip ir visos šalis, Armenija, rimtai pagalvos uh, apie atominio elektrinių saugą ir spręs šitos klausimus. Dabar dėl Armenijos santykių su, Rusija, e, su Turkija turiu pasakyti, kad mes labai norėtumėme, kad Turkijai pasisektų ir Turkija taptų ES narė. Mes labai norėtumėme, kad Turkija būtų demokratinė, gerai išsivyščiusi šalis, kurioje veikia rinkos sąlygos ir kuri įgyvendina Europos vertybės. Tai užtikrintų saugumą ir Armenijai atsirastų palankesnės sąlygos vystytis. Per pastaruosius 20 metų šioje srityje mūsų politika nepasikeitė. Esame pasirengę ir be jokių e, išlygų sukurti diplomatinius santykius su Rusija. Ir žinoma, šio laikinėme pasaulyje kaiminės būtinai turi draugauti. Ir mes vykome į Šveicariją ir mes esam, ir pasira, norime pasirašyti protokolus, tiksliau protokolai jau buvo pasirašyti ir mes esame pasirengę juos ratifikuoti. Ir iš tikrųjų Armenijos nuomonė dėl protokolų labai teikiama, bet mes matome, kad Turkijoje jaučiamas spaudimas ir Turkija nėra pasirengusi normalizuoti santykių su Armenija be išlygų. Norėčiau atsakyti į klausimą dėl, Armenijo, dėl armenų gyvenančių visame pasaulyje. Tai armenai yra visame pasaulyje vieningi. Neteisinga yra manyti, kad e, viena tautos dalis gali būti priešininkė kitos tautos dalies. Daug tautų yra pasiskiršiusios, dalis gyvena nacionalinėje valstybėje, dalis gyvena kitur, bet uh, vis tiek visi be vieningi. Ir aš manau, kad įkalti pleištą būtų labai pavojinga. Taip, žinoma, armėnų yra labai įvairių, Armenija apskritai yra būdinga įvairovė ir armėnų bendruomenė pasaulyje, žinoma, yra taip pat labai įvairi, žinoma, yra ir opozicija, egzistuoja ir viena iš mūsų koalicijos partnerių išėjo iš koalicijos. Armenijoje mūsų partneriai nepritarė mūsų pasiryžimui pasirašyti protokolus ir prieštarauja tam, kad protokolai būtų ratifikuoti parlamente. Iš tikrųjų negalima taip sakyti, kad armėnų bendruomenė pasaulyje yra prieš, o patys armėnai už. Aš manau, kad tokio susiskaldimo nėra. Mūsų santykiai su savo strateginę partnerę Rusiją. kuri vaidina Armenijos Respublikos gyvenime svarbų vaidmenį, yra geri. Armenijoje yra rusų kariuomenės. Ir iš tikrųjų tai yra sąmoningas, racionalus Armenijos Respublikos pasirinkimas nes mūsų regione, kuris turi spręsti labai rimtus klausimus, kur yra neišspręstas karinis e, konfliktas su kaimynais. Kai vien, vienos didelės šalies karinė galia yra daug didesnė už mūsų mažos šalies karinę galą. Pagaliau, žmonės, kurie yra išgyvenę genocidą ir žmonės, kurie net pasąmoningai galvoja, kad fizinis saugumas yra pats svarbiausias dalykas. Žinoma, nori apsirūpinti jaustis saugus. Ir kada yra regione tokie rimti geopolitiniai grėsmės elementai, iš tikrųjų vyksta mūsų šalyje demokratinės reformos ir jeigu mums pasi, pasiseks, tada visam regionui bus geriau, nes atsiras apskritai pasitikėjimo atmosfera. Ir galbūt galima tikėtis, kad ir karinių dalinių iš Rusijos nebebus. Žinoma, Kazakstanas, Baltarusija, Rusija, Azerbaidžianas ir mes e, kalbame dėl galimybės dalyvauti muitų sąjungoje. Armenija yra pasaulio prekybos organizacijos narė. Mes savo teisės aktuose atspindime visus standartus, kurių reikalauja pasaulio priekybos organizacija. Rusija taip pat nori tapti pasaulio priekybos organizacijos nare. Pasaraisiais metais Rusija deda daug pastangų, kad taip ir atsitiktų. Tarptautinės patirties nėra E, kaip tapti Muitų sąjungos nare, nesant tiesioginę Muitų sąjungos narės kaiminę. Tai nelengva. Iš tikrųjų, Rusijos, Baltarusijos ir Kazahstano muitų sąjunga yra sudėtingas dalykas. Nu, nebent Gruzija taptų Muitų sąjungos nare. Bet mes nebejotinai norime eiti Europos integracijos keliu ir mūsų politinis siekis, kurį mes grindžiame dideliu savo tikėjimu - būti su Europos Sąjunga laisvąją prekybos zoną Ir mes esame pasirengę vykdyti politinės reformas Armenijoje, kad tai pasiektumėme. Dėl Euronesto. Mes dalyvavome ir toliau dalyvausime šiame procese, tai svarbus procesas, nes mes matome, kad atsiranda labai svarbi politinė platforma Ir tai yra platform, platforma, kuri leidžia parlamentų nariams diskutuoti. Ir taip atsiranda dar vienas postumis Europos integracijai. Ir aš labai norėčiau, kad ši tarptautinė struktūra galėtų sėkmingai veikti. Yra ne viena problema Armenijoje. Žinoma, Bet aš labai norėjau jum pasakyti štai ką. Ir iš tikrųjų buvo klausimas apie rinkimus, nes parlamento rinkimai vyks po metų ir mes turime užtikrinti, kad rinkimai būtų pagal aukščiausius Europos standartus. Aš manau, kad geriausias mano atsakymas į jūsų klausimą būtų toks. Mes turime paspartinti reformų programą, kurią vykdome kartu su ES. Tada galėtumėme tikėtis demokratiškesnės valstybės. Ir tada atsirastų ir teisės aktai, kurie paremtų rinkos veikimą šalyje. Ir tada būtų apskritai didesnis pasiteikėjimas vyriausybė. Žinoma, turėtų vykti laisvi, skaidresni rinkimai. Ir 2012 metais ketiname laikytis visų tarptautinių standartų per rinkimus. Žiūriu, jog išnaudojau visą man skirtą laiką ir aš iš tikrųjų dar kartą norėčiau Jums labai padėkoti už tai, kad aktyviai dalyvavote, už tai, kad dėstėte savo nuomonę bei klausėte klausimų. Ačiū pirmininkė, ačiū premjerė. Tikiuosi, kad iš kolegų reakcijos matote, kad mums labai malonu jūs čia matyti. Manau, kad labai nuoširdžiai pasidalinome nuomonėmis, labai išsamei išnagrinėjome visus faktus. Mes lauksime jūsų tolesnio darbo rezultatų ir turime pasakyti, kad Europos parlamentas yra su jumis ir stengsis jums padėti užtikrint žmogaus teisės ir visas kitas svarbes sritis, kurios buvo šiandien paminėtos. Esame įsitikinę, kad kitą kartą, kai susitiksime, galėsite mums pateikti naujausią informaciją apie tolesnę pažangą jūsų šalyje. Tikiuosi, netrukus vėl susitiksime. Dėkuoju. Dabar penkių minučių pertrauka. Ir paskui dirbsime toliau, prie mūsų prisijungs komisaras Fulė.

Dear colleague, please uh, sit down. We have to begin our work. Man atrodo laikas tęsti mūsų darbą. Kaip įprasta, kai jūs tik dalyvaujate, mes visada kalbame apie svarbiausius politinius dalykus Europos Sąjungoje. valdydamas savo portfelį. Jūs visada gerbėte mūsų darbą. Labai ačiū už tai. Šiandien jūs atvykote, kad pristatytumėte mum bendrą komunikę dėl, dėl ES ir Pietinių viduržėmio jūros regiono šalių partnerystės siekiant demokratijos ir bendros gerovės. Taigi, peržiūrint kaiminystės politiką, labai įdomi, iš ryto jau šiandien rytinėme posėdėje priemė dvi rezoliucijas dėl pietinės dimensijos ir rytinės dimensijos ir šitos rezoliucijos dar kartą pabrėžia, kaip svarbu spręsti šitos klausimus, šitos mūsų tarptautinių santykių dalykus, yra numatyti tam tikri kriterijai, kad galima būtų suteikti tam tikrą pirmenybę. Aš įsitikinęs, kad jūs žinote, jog mūsų komitetas nusprendė įkurti tam tikrą stebėsenos grupę pietinių viduržėmio jūros regiono šalims kad iš tikrųjų pajustume, kas ten vyksta ir kad galima būtų e, patikrinti, ar ES vykdoma veikla ten iš tikrųjų yra pakankamai nusekli, e, padedant tom šalim, kurios per pastarąsias savaitės, kurios iš tikrųjų, išskyrus keletą tokių išimčių, kurios yra pradėjusi savo kelią į demokratinę, vadinamą. Norėtumėm išgirsti jūsų pastabas ir taip pat uh, lauksime jūsų indėlio į mūsų darbą. Jis visada labai naudingas. 10-15 minučių, jeigu galima. Gal 15 minučių. Thank you very much, uh, uh, uh Mr. Chairman. Uh, uh. Labai ačiū, ja, pirmininkė aš taip labai lauksiu jūsų e, darbo ir džiaugsiuosi galėdamas e, dalyvauti jūsų grupės darbe. Nes prezidentė ir gerbiami nariai, 10 e, vasarį šio dalyvavau ir tada mes kalbėjome apie įvykius, kurie Šiaurės Afrikoje vyko iš tikrųjų istoriniai įvykiai. Mes kalbėjome apie tai, kaip iš tikrųjų ES turėtų reaguoti į tuos paketimus, kad žmonės siekia geresnio gyvenimo visame regione. Mes norime užtikrinti, kad būtų gerbiamas žmonių teisės, pagrindinės laisvės, socialinis teisingumas. Praeitą kartą aš sakiau, kad tie neseniai įvykiai parodė, kad, o, kaip mes kalbėjome, kad šalis ne, ne, ne, nepasirengusios demokratijai, tai netiesa, bet kas tiesa, tai yra, kad demokratijai reikia laiko. Ir šitie demokratiniai o, pokyčiai, kurių siekia žmonės, ne, negali vykti tiesiog per vieną dieną. Ir mes puikiai suprantame, kad tai yra nuolatinė kova. Demokratija bet vien dėl to mes negalime sulėtinti visų procesų. Ir mūsų, tai ką norime pasakyti tam regionui, yra visiškai aišku, darbas turi būti prasidėti dabar ir pradėjus tą darbą reikia jį toliau vystyti praeitą e, savaitę buvo komisijos pirmininko pavaduotas vyriausioje įgaliotinė yra e, parengusi tam tikrus planus, e, kaip galima būtų toliau bendradarbiauti su viduržėmės jūros regiono šalimis, kaip mėgsi partnerystės ryšis. Tame komunikate numatomi, kalbam apie žingsnius, kurie jau yra žengti ir kokiais būdais galima tiesiog atsiliepti į vykstančius įvykius, kaip padėti uh, E, tuo perinamojo laikotarpiu Tunisui, kaip e, padėti e, žmonėms, teikti humanitarnę pagalbą Libijos žmonėms. Taip pat komunikate kalbame apie tai, kaip galima kurti naujus partnerystės ryšius, kurie remtusi uh, politinę, uh, ekonominę ir socialinę uh, reformą. Dabar darbą vykdysime trimis kryptimis. Pirmiausia, žinoma, demokratinės, demokratinės pertvarkos. Antra, taip pat stengsime įtikinti žmonės palaikyti kontaktus, tą mobilumą, judumą žmonių. Ir trečia, stengsime, kiek galima, remti ekonominę plėtrą Konferencija sutinka, kad dabar yra laikas žengti kokybišką žingsnį, patvirtinant šitą veiklą pietų regione ir žodžiu, žengti tuo keliu perinamai visą laikotarpį. Žinoma, reikia mūsų bendrų pastangų įtvirtinant visas vertybės, gerą valdymą, įstatymų viršenybę, socialinį teisingumą. ES siekis užtikrinti visą tai galima tik tai, jeigu kartu veiksime. Mums reikia remti pilietinę visuomenę, kuri kurs demokratinę valstybę. Tai yra sritis, kur mes turėtume siekti kiek galima daugiau veikiau e, teikti pagalbos, kad valstybės e, narės e, galėtų suteikti tam tikrą pagrindą politiniam partijom, profesiniam sąjungom, įvairiom asociacijom, kurios dirba šitą kryptimį. Taigi tos mūsų pagrindinės politikos kryptis pirma skatinti mobilumą. Tai to, ko nori, ko siekia mūsų partneriai Ir čia mes tiesiog galėtumėm parodyti, kad mes norime pradėti naują mūsų santykių etapą. A, taip reikėtų kurti tą mobilumo mechanizmą. Visur, ką mes, nu, ko mes siekiame, tai yra ir, sakysime, studentų mainai, akademiniai mainai, pilietinės visuomenės kontaktai, mokymai ir panašus dalykai. Antra, reikia stengtis, kad būtų prieinama rinka apie 200 milijonų jaunų vartotojų. Tai mūsų potencialas. Čia reikia galvoti ir apie darbo vietų kūrimą, bet tai galima įgyvendinti tik tai tada, jeigu mes sudarysime sąlygas, kad šalis galėtų eksportuoti tai, ką sukūrė, ką pagamino. Apie visą tai buvo kalbama 11 kovo. Focusing funding Europos vadovų taryboje. Na, tai mes kalbam apie tam tikrus etapus. O kas? Inside chapter or heading 4 as a whole. And... Galų tarnyba yra viena iš tokių svarbių, labai svarbus visi yra lankstumo elementai ir parlamentas ir taryba. Uh, dirba, stengdamėsi užtikrinti, kad Europos investicijų bankas dalyt, greičiau tiesiog pradėtų tai teikti paskolas vidur, viduržėmio jūros regionui, kad galima būtų užtikrinti jų poreikių patenkinimą. Taip pat komunikatas vis dėlto išeina už tų trijų krypčių ribų. Praeitą kartą, aš prisimenu, mes kalbėjome apie e, šitą iniciatyvą ir tada e, panas Baroso paprašė, kad kiekvienas komisijos narys pagalvotų apie tai, ką e, galėtų padaryti savo srities rėmose ir aš didžiuojasi galėdamas tarti, kad šitas komunikatas yra būtent to bendro mūsų darbo rezultatas yra pateikta 25 konkrečios priemonės arba iniciatyvos, e, kur mes tensime įdėkti savo e, darbę e, šitame regione. Sritis yra labai įvairius, tai yra ir socialinis dialogas, ir kaimo plėtra, ir jūrų politika, aviacija. Visą tai, žodžiu, kuriant viduržame jūros šalių energi, energetikos e, sistemą. E, yra pateikti du pasiūlymai. Vienas kalba apie tai, kad būtų pakeista e, išorės sienų tarnybos tam, nu, tam tikri reglamentai. Ir grįžtamieji mokėjimai Tai yra tai, ko iš tikrųjų labai reikia e, investicijoms ir inovacijom. Antra. Antra yra kilmės šalies taisyklės. Tarptų 25 priemonių yra ir iniciatyvas, kurios yra susijusios su mūsų užsienio politika ir paramos tam tikrais instrumentais. Mes peržiūrėjome 2011-2013 metų programą e, tam regionui. E, tiesiog e, kuriant tam tikrą kaiminystės su rytų šalimis sistemą buvo įmamasi visų galimų veiksmų, bet noriu pasakyti, kad reikia jūsų pagalbos, kad galima būtų šitas priemonės įgyvendinti. Aš turiu galvoje ir mūsų kolektyvinių pastangų, ir kiekvieno iš mūsų pastangų, kad galima būtų padėti kurtis politiniam partijom, kurios užtikrintų pluralizmą šalyse, apie kurias mes kalbame. Taip, reikia savo šalyse aiškinti žmonėm ir organizacijam, kodėl šitos priemonės reikalingos ir kaip jos gali pakeisti mūsų santykius su šito regiono šalimis. Žinoma, pasakius visą tai, matome, kad, na, sakysime, Tuniso, Egipto ir visame regione, Tuniso, Egipte ir visame regione vykstantis įvykiai yra labai uh, Svarbu, žinoma, negali būti vieno recepto, visom nėra vieno recepto, kaip galima daryti. Tai visi tie procesai, žinoma, remiasi žmonėmis. Kiekviena šalis turėtų gauti, na, tik jai skirtą dėmesį, tokį dėmesį, kurio jai labiausiai reikia. Aš turiu galvoje ir techninę, ir finansinę paramą. Čia reikia remtis mūsų didelio patirtimi kurioje ir matomas toksai diferencijuotas požiūris į atskiras šalis. Ir rengdami mūsų kitą komunikatą dėl mūsų kaiminystės politikos, mes atkreipsime dėmesį visus tuos dalykus. Žinoma, mūsų pasiūlymai, kuriuos pateikėme komunikate, bus skirti visiems mūsų kaimynams tam tikrų subalansuotų būdų. Aš turiu galvoje ir rytų regioną, ir pietų regioną. Mes ir toliau kreipsime dėmesį į tą tokią pusiausvyrą, kalbėdami apie visas šitas partnerystės, tame priklausančias šalis. Ir stengsimės, kad mūsų paramatom šalim būtų teikiant pagalbą nebūtų remiamasi tiesiog geografiniais dalykais, bet iš tikrųjų jų konkrečiais poreikiais vykdant reformas. Norėčiau pasinaudodamas progą pasakyti, kad mes tiesiog leidome savo skirti daugiau laiko tiesiog norėdami pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų realiame gyvenime šitas toks diferencijavimas vyksta. Kaip įsipareigojimai, kuriuos nu, prisėmėme tiesiog paskelbtame komunikate, kaip jie įgyvendinami. Yra keletas dalykų, iš kurių galima pasimokyti, aš turiu galvoje mūsų partnerystę su rytų kaimynais. Uh, mes ketiname. Ką... This may also allow more time for Parliament's own reflection. Ketiname tą komunikatą priimti gegužės mėnesį. Ir noriu pasakyti, kad mes visą laiką nuolat galvojame apie tai ir galvojame apie tai, kaip, kaip tai turėtų atsiliepti kiekviena ir visom šitom šalimis. Norėčiau porą minučių skirti Viduržėmio jūros regionui ir tiesiog paminėti keletą atskirų šalių. Tunise. Tunise vyksta teigiami pokyčiai, todėl, kad perėmusi valdžią, jėga imasi demokratinių rinkimų ir yra jau numatyta, kad turėtų vykti rinkimai į parlamentą. ES ėmėsi savo uh, žingsnių, paremė veiksmus, todėl kad mes norime paremti viską, kas vyksta demokratiškai ir remiame demokratinį pereinamąjį laikotarpį, mes remiame pilietinę visuomenę ir įstatymų viršenybę ir mes taip pat bandysime paremti ir Tuniso ekonomiką. Dėl Egipto turiu pasakyti, kad aukštoji atstovė atstovė užsienio politikos klausimams, ponė Ašton, jau susisiekusi su Kairo valdžia ir ten ji norėtų taip pat susitikti su nauju ministru pirmininku ir su užsienio reikalų ministru. Mes tikimės, kad šitie pokyčiai leis judėti pirmin ir tai e, sudarys taip pat sąlygas e, vyriausybei, kuri atstovautų plačias visuomenės E, plačius visuomenės sektorius. E, žinoma, mes būsime pasirengę, kai tik tai Egiptas bus pasirengęs, mes turime suaktyvinti savo paramą Egipto pilietiniai visuomeniai. Kitose regiono šalise taip pat vyksta labai daug įvairių veiksmų. Pavyzdžiui, Monako vadovas yra pasirengęs parengti konstituciją dėl dėl mm, pasikeitimų Marokė. Ir be to mes žinome, kad ir demokratinė, kad demokratinės reformos bus ir kaminėse valstybėse. Dabar dėl Libijos. Libijoje situacija yra visai kitokia ir mes tikrai Žinome, kad Libijos žmonėms turėtų būti suteiktos tokios pačios galimybės, kad jie patys galėtų kurti savo ateitį, e, todėl kad Tunise ir Egipte žmonės jau naudojasi šitomis galimybėmis. Dėl Libijos ir dėl Libijos vadovų galima būtų galvoti apie veiksmus, kurių turėtumėme imtis. Mes norime, kad būtų koordinuojami veiksmai, tai yra pagal jungtinių tautų galimybės, o taip pat norime bendradarbiauti su Afrikos sąjunga. Mes taip pat norėtume, kad būtų įgyvendintas Europos vadovų tarybos patarimas, kad Europos sąjunga kartu su jungtinėmis tautomis bei Afrikos sąjunga priimtų bendrus sprendimus, kad būtų užtikrinta, li, li, užtikrinta kad Libijos sienos nebus e, pažeistos, įbū yra kalbama apie 71 milijoną eurų paramos. Žinoma, mes turėtumėme labai greitai išvežti iš Egipto ir Tuniso pasienio regionų kitų šalių piliečius. Tai reiškia, kad evakua, evakuacijas migrantų turi būti labai greita, nebejotinai. Ta banga, kuri pasiekia kitas šalis ir Europos taip pat, yra rimta problema. Mes matome, kad paskutinėmis dienomis e, jėgos taip susiklostė, kad e, daugiau laimėjimų turi Kadafio pajėgos. Ir iš tikrųjų ES kol kas nieko nedaro. Dėl to ES vadovų taryba labai aiškiai parodė, kad pulkininkas Kadafis turi palikti savo pozicijas. ES supranta, kokios bus pasiekmes. Ir mes žinome, kad mūsų politika Libijos atžvilgių labai priklauso nuo to, kas vadovos šaliai. Mes taip pat turime pagalvoti, ką galime padaryti, kad dabartiniam režimui parodytumėme daugiau spaudimo ir kaip mes tą spaudimą darysime per kelis artimiausius mėnesius. Kadafio režimui reikėtų taikyti ribojančias priemonės todėl kad norėtume, e, kad režimas turėtų mažiau išteklių, kuriuos galėtų panaudoti prie savo šalių gyventojus. Mes turime būti labai nuosaikus ir turime e, įgyvendinti Europos vadovų tarybos sprendimus. Mes norėtumėme su Libijos opozicija vesti intensyvų dialogą ir ES galvoja apie variantus, kaip e, galima būtų kaip ES pajėgos galėtų būti tame regione. Iš tikrųjų, Europos institucijos yra atsakingos ir turi gyvendinti e, veiksmus. Ir aš tikiuosi, kad ES priims reikalingą politiką ir priemonės, pasinaudos veikiančiomis priemonėmis ir su, ir, imsis tų iššūkių. Ačiū, ponė komisijos nary. Ačiū, ko gerbiamasis komisijos nary yra 14 norinčių kalbėti, taigi kiekvienam lieka tik po dvi minutės. E, tikrai labai atsiprašau. Pirmiausia, ponas Panceri, tai e, Magrebo delegacijos vadovas. Prašau. Ah, visai mažai turiu laiko. Aš tik tai norėjau pasakyti, kad komisarė, jeigu būtų Oskaro premija, tai žinokit, jūs komisijoje turbūt jau būtumėte tas, kuri gauna, kuris gauna Oskaro. Iš tikrųjų, manau, kad komisija ir jūs suvokiate, kad ką mes darome, tai tinka tik Tunisui, nes Tunisas iš tikrųjų pergyvena normalų pereinamąjį laikotarpį. Dėl Egipto tai dar nesu tikras, todėl kad kai bus referendumas, tada pažiūrėsime. Jeigu balsuo žmonės prieš, tai tada vėl sugrįž Egiptas į tą pačią padėtį, pirminę. Ir tada vėl tie, kurie neturi jokios galios, vėl atsidurs bejėgiai situacijai. Tarptautinė prasme mes galime tik tai paskleisti tą idėją, kad kad tas faktas, jog Kadafis vėl grįžo į valdžią, gali uh, parodyti Sirijai ir kitoms e, valstybėms, kad niekas nieko tarptautiniu mastu nedaro, todėl kad viršlybės iki šiol nėra paskelbta neskraidimo zona ir dėl to yra labai rimtų grėsmių. Man atrodo, kad mes Šiaurės Afrikos pilietiniai visuomeniai e, nepadedame ir ji gali pasijausti labai atstumta. Labai svarbu būtų atsižvelgti į Europos viešąją nuomonę. Ir iniciatyva. E, dėl kurios jūs kviečiate, turėtų turėti politinės galios, kurios kol kas neturi. Aš žinau, kad komisijoje jūs aptarinėjate šitos klausimus, žinau, kad jūs galvojate išmintingai ir galvojate apie saliginumą ir galvojate, kaip galima būtų pritaikyti tas sąlygas, bet e, negalvojate, ką realiai padaryti. Ačiū. Ačiū Komisarė, iš tikrųjų labai dėkoju, kad atėjote į komitetą ir jūs papasakote mums apie komunikatą, kuris priimtas. Iš tikrųjų, jūs teisingai darote skirtumą tarp trumpalaikių, vidutinės trukmės ir ilgalaikių dalykų. Ir iš tikrųjų tai, kaip, jūs, kaip čia yra pavadinta, kad tai yra partnerystė siekiant demokratijos ir bendro klėstėjimo, idėja yra labai gera. Iniciatyvos yra tikrai labai vertos. Pavyzdžiui, priemonė dėl pilietinės visuomenės kaiminystės politikoje. Ir, esu, ir, e, asoci, ir dėl asociacijos susitarimų, o taip pat EB, Europos rekonstrukcijų ir plėtros banko pritraukimas ir, ir vis didesnis liberalizavimas priekybos, galbūt kada nors galima būtų pasiekti ir laisvosios priekybos susitarimų. Jūs tai paminėjote ir iš tikrųjų aš supratau, kad jūs sakėte, reikia vis daugiau ir daugiau. Ir mes, nu, jūs norėtumėte, kad būtų daugiau politinių reformų ir tada ES dalyvautų labiau. Aš manau, kad mums reikia būtinai peržiūrėti finansavimą. Jūs kalbėjote apie strateginį rezervą, kad jį reikia mobilizuoti. Man įdomu, apie kokius skaičius jūs kalbate, gerbiamasis komisarė. E, iš tikrųjų, juk mes ne biurokratinė organizacija, mes e, esame e, ir, ir atskiros valstybės. Ir teisingai buvo pasiūlyta kreiptis į jungtinės tautas, tai yra toks atskirų valstybių pasiūlymas. Katafio sunus gyrėsi, kad Bengazis e, labai greitai bus visiškai Kadafio rankose. Tai kągi darysim? Ačiū, ponė Salafranka. Pone Degaisa. Vietų pono Vyginins. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas komisijos nari, kaip ir mano kolegos, man labai malonu e, Jūs čia matyti, aš džiaugiuosi komisijos priimtų komunikatu. Taip pat man malonu išgirsti, kad demokratija yra visų žmonių siekis, tiek kalbant apie civilinę, pilietinę visuomenę, tiek apie visuomenę plačiają prasme. Mes visi siekiame demokratijos ir geresnio vystimosi. Tačiau, jeigu žiūrėtumėm plačiau, mano kolega ponas Salanka apie tai kalbėjo, bet juk tai nėra e, kažkas revoliucingo, juk demokratija, pilietinė visuomenė, ekonominiai procesai yra nedaloma dalis jau mūsų turimų susitarimų. Ir tarp eilučių mes taip ir suprantame, toks yra ES įvaizdis jos santykiuose su likusiu pasauliu. Ko mums iš tiesų trūksta, tai visų šių žodžių gyvendinimo įrodymo darbais. Jūs kalbate apie naujas iniciatyvas, naujas idėjas, stiprinti tam tikras sritis. Tačiau iš esmės jūs tiesiog kartojate tai, kas jau yra išsakyta ir jūs darote tam tikras klaidas, vėl darote tam tikras klaidas, kurias turėtumėm ištaisyti. Aš džiaugiuosi dėl komunikato, nenoriu jo visiškai sukritikuoti, bet ar jūs turite sugalvoję kokį nors mechanizmą, kaip reikėtų ištaisyti mūsų padarytas klaidas? Turime daug žodžių, bet mažai darbų. Kada mes sukursime tą veikimo veiksmų kultūrą? Europos parlamentas norėtų dalyvauti šioje srityje, norėtų dalyvauti siekiantis su šių pam pamatuojimų, pačiupinėjimų rezultatų. Mes priemame rezoliuciją e, dėl Libijos vyriausybės, tačiau kol kas mes nematome jokių pokyčių. Galbūt reikėtų sukurti kokią nors naują kontrolės mechanizmą, priežiūros mechanizmą, kad būtų siekiama nuseklumo tarp mūsų žodžių ir veiklos. Tuomet mes išvengtumėm daugybės klaidų. Dėl Libijos nenorėčiau pernelik ilgai kalbėti, tačiau dėja dėl Libijos mes jokių rezultatų neturime. Ačiū. Ponas Vaigė, dvi minutės. Komisar Samsim Član komisija. Ačiū pirmininkė, komisijos nary. Aš pats esu priežiūros grupės narys, kuris skirta pietinių viduržmėros regionų šalių regionui ir aš manau, kad ateityje bus surinkta žymiai daugiau posėdžių jūsų geros valios dėka. Taip pat dėkojame už tai, kad jūs atvykote čia pas mus ir pasidalinote savo nuomonę. Tačiau aš manau, kad jūsų kalba nuskambėjo kaip rekvijam Libijos revoliucionieriams. Tiems, kurie padarė viską, kad būtų galima pasiekti pokyčių Libijoje. Tačiau manau, kad mes turėtumėm padaryti kur kas daugiau. Šiame, šioje posėdžių salėje buvo apeliuojama, kad mes negalime palikti nelaimėje Libijos taip, kaip Europą paliko Vengrija 56 metais arba Ispanijos revoliucionierius paskutinėme praėjusio amžiaus dešimtmetyje šiuo momentu nekažin ką galime padaryti, tačiau aš manau, kad saugios zonos idėja toje dalyje, kuri dabar yra kontroliuojama revoliucionierių, sukilėlių prieš Kadafio režimą, galbūt reikėtų sukurti tokią saugos zoną. Serebnicoje žinome, kad saugios zonos statusas nieko gero tiems, kurie joje atsidūrė net nešė. Neturėtumėm vėl daryti klaidų, kurias padarė, padarėme e, vakarų šalise. Reikėtų labiau apmastyti ateinančiomis e, dienomis, galbūt šitą idėją būtų galima realizuoti, kalbant apie bendrą užsienio ir saugumo politiką. Turėsim daugiau dėmesio skirti toms šalims, kurios šiandien nebuvo paminėtos. Mes nežinome, kas iš tiesų vyksta Bahreinė šiomis dienomis. O iš tiesų turėtumėm pasveikinti ir pasidžiaugti tomis demonstracijomis, kurios vyksta Libijoje. Mes planuojame lėšų skirimą turėtumėm įvertinti, kasgi sumokės už tą žalą, kuri, kuri yra padaryta tose regionuose. Dėkuoju. Toliau ponas Stanikas, dvi minutės. Dėkuoju, komisarė. Sveikinu Jūs su pirmoju pristatymu šiame komitete šio didelio projekto, pagalbos e, projekto ir mano frakcija pritarė pereimui prie daugiapartinės demokratijos sistemos. Tačiau demokratija nėra vien tik sąžiningi ir laisvi rinkimai. Perinamoji Tuniso vyriausybė arba e, rinkimų komisija atsisakė užregistruoti dvi islamiškas partijas remianti savo konstituciją. Ir čia yra aiški diskriminacijos platforma prieš moteris ir prieš musulmoniškas bendruomenės. Aš manau, kad tai yra prieš e, ne musulmonų visuomenė ir tai prieštarauja e, bendroms vertybėms. Aš manau, kad mes turime siekti tikrų demokratijos principų. Reikėtų maršalo plano paremti Tunisijai. Ir investavimas į pietinių viduržės regionų šalių reikalus turėtų, tam turėtų pritarti ir mūsų rinkėjai. Ypač jeigu norime perkelti lėšas iš kitų regionų ir jas perkelti į pietinės partnerystės šalis. Mes matome milžinišką srautą ekonominių e, migrantų. Egipte visiškai sustojo e, turizmas. Akivaizdu, kad netrukus mūsų ištiks finansų krizė, jeigu per trumpąjį ir vidutinį laikotarpį mes nepadėsime uh, Egiptui ir Tunisui šiuo perinamo laikotarpiu. Kalbant apie Libiją, Kadafis ir jo psichopatai sūnus, kol kas jie vis dar yra valdžioje ir tai skatina humanitarinę e, krizę šioje salyje. Tai yra ir saugumo prasme košmaras. Ir aš tikiuosi, kad vis, visos išaldytos lėšos, e, kurias išaldė ES, reikėtų jas ir toliau laikyti išaldytas. Kodėl mes vakaruose ir NATO esam pasirengę padėti Kosovo žmonėms, tačiau kol kas dar dėlsime ir nepadedame tokiamis pačiomis ryštingomis priemonės Libijos e, e, piliečiams. Ačiū. Pone Flečia, dvi minutės. Ačiū, su didžiuliu malonumu perskaičiau komunikatą. Tačiau tai jis buvo parengtas prieš ES sprendimą palikti likimo valiai Libijos demokratinį judėjimą ir atiduoti į Kadafio armijos rankoms. Aš raginu ES teikti paramą Libijos sukilėliams Ir mane yra apėmęs nemalonus jausmas, kad mes, jeigu mes apleisime šį regioną, bus siaubingos pasiekmes. Turėtume pasakyti komisijai, kad mūsų laukia labai nemalonios, baisios e, pasiekmes ir Libijos žmonės yra bombarduojami. Ir manau, kad demokratija bus visiškai sužlugdyta šioje šalyje. 8 tūkstančiai žmonių Libijoje turi pabėgėlių e, statusą ir tai neįeina į mūsų programą, tik labai nedėlė šalis, suge... dalis tų pabėgėlių sugebėjo palikti šalį. Ir protingiausia būtų surasti tokias šalis, kurie galėtų priimti pabėgėlius. ES galėtų paraginti tam tikras valstybės narės priimti ir apgyvendinti pabėgėlius. Aš manau, kad mūsų partnerystės programa labai nukentėtų, jeigu mes nepadėtumėm tiem žmonėms ir nepadėtumėm e, pietinių viduržmių jūros regionų šalių žmonėms išgyventi tokioje sudėtingoje situacijoje. Ponas Kontis, dvi minutės. Efkarsto, kirie proedrė. Κύριε Φούλε, λυπάμαι πολύ, αλλά δεν με πείσατε ότι με τις μέχρι τώρα πράξεις... Pone Fiulė, aš esu, aš labai atsiprašau, bet manau, kad ne visiškai supratau, kad iki šiol priemonės ES įsipareigojimai, jie nebuvo įgyvendinti kai vertiname, kas jau buvo padaryta iki šiol ir kas vyksta, mes matome, kad ne viskas, kas pažadėta, yra įgyvendinta. Jūs nekalbėjote apie ES e, santykius su šiomis šalimis. Jūs išvardinote 15 priemonių, kurias aptarėte komisijoje apie pagalbą teikiamą tom šalims. Tačiau Neturimoje praeitįje komisija rėmė tas šalis. Ir dabar mes turime prisijimti atsakomybę, kad nuverstumėm nuo valdžios diktatorius ir leisimėm žmonėms rinktis demokratinį kelią. Mes turime prisimti visą atsakomybę, o nepalikti visko savieigai. Mums reikia aiškios skripties, aiškios orientacijos tame, ką jūs sakote. Ir man atrodo, kad tos klaidos, kurios, politinės klaidos, kurios jau buvo padarytos šiuose šalis, šalise, jos kol kas nėra ištaisytos. Norėčiau pasakyti štai ką. Iš tiesų, tos deklaracijos tarsi nekalba apie diktatūrą, kurios, kuri egzistavo daugybę metų. Mes turime kalbėti apie ekonominę padėtį, apie žmonių gyvenimą, žmonės siekia geresnios, geresnės ateities tiek visuomenėje, tiek asmeninio geresnio gyvenimo. Ir paskutinė pastaba. Mes turime prisimti atsakomybę už veiksmus, turime imtis veiksmų prieš diktatorius Europa yra atsakinga, kad tie žmonės, tie diktatoriai būtų nušalinti nuo valdžios. Ir vadovaujant ES reikėtų siekti šio tikslo. Kol kas tik tai ponas Sarkozy imasi veiksmų šioje srityje. Visi jau tarsi pakalbėjo, paskutinis kalbėtojas ponas Preido. Aș vrea să fac mai întâi o observație. Cred că uh, Uh, suntem cu toții de acord asupra liniilor generale ale noului parteneriat, democratizare, societate. Aš tik norėjau pasakyti vieną nedėlę pastabą, norėjau Jums papasakosi, papasakoti, ką reiškia partnerystė demokratijai ir klėstėjimui. Tai yra labai svarbu pilietinė visuomenė, tačiau be susitarimų, kaip ir mano kolegos tik minėjo, mes turime taip pat e, nustatyti kriterijus ir daugiau dalyvauti siekiant šių tikslų. Turiu kelis klausimus. Koks mūsų požiūris į tas šalis? Norėčiau žinoti, artimoje ateityje mes ketiname įgyvendinti arba priimti projektą dėl partnerystės. Ar jūs turite parengę kokias nors gairės, geresnės partnerystės su šiomis šali, šalimis? nes Europos komisija dokumente yra sakoma, kad buvo padaryta klaidų, bet ar turite kokius nors sprendimus tom klaidom ištaisyti ir užtikrinti geresnius santykius? Pone Gomes, vieną minutę. Komisarė, iš tikrųjų yra puikus dokumentas. Bet nieko jis bus nevertas, jeigu jis liks tik popierioje, jeigu mes nesugebėsime veikti Libijos klausimu tai bus blogai. Iš tikrųjų, manau, kad ponė Ašten turėtų vykti ten, išsiaiškinti, kas yra ir būti ten. Jeigu jau mes negalime sustabdyti, kas vyksta Libijoje ir jeigu Bengazio žmonės toliau žūnami. Ir aš pati, žinau, pati buvau Bengazija prieš porą mėnesių bendrovės. Iš tikrųjų, bijo, kad jų turtas bus konfiskuotas. Ir iš tikrųjų aš bijau dėl to, mes nieko ir nedarom, ko gero dėl to mes ir tylime. Ir e, į Bahreiną, e, Saudo Arabiją kėsinasi ir mes vis tiek tylim. Dabar Mubarakas e, pasitraukė ir yra jau sudaryta delegacija, kuri vyks į Egiptą, tai kodėlgi mes šito nedarome su Libija. Ir iš tikrųjų, aš galiu suminėti daug kolegų, kurie daug metų labai daug dirbo ir bendravo su tai žmonėmis iš ano pasaulio regiono, kurie dabar pradėjo judėjimą prieš, prieš savo mm, engėjus. Ponas Mėnau. Ačiū pirmininkė, komisarė. Sveikinu tai, kad kaiminystės politika bus peržiūrėta ir išplėsta. Iš tikrai atvirai pasakysiu, kiek, kad tik tai permečiau akimis dokumentą, bet man atrodo labai teisinga yra jūsų pozicija revoliucijų atžvilgių. Aš tikiuosi, kad demokratija ten gal laimės, bet kol kas mes neturėtumėme vertinti visko iš anksto. Jūs pabrėžėte priekybą. Aš suprantu, kad priekyba yra galimybė viduržėmė jūros regione sukurti papildomo turto. Ir iš tikrųjų ES investicijų ten yra ir e, finansinių um, srautų ten yra. Ir praeitą savaitę priimti sprendimai yra svarbus. Iš tikrųjų buvo kalbama apie žemės ūkį, buvo kalbama apie investavimą. Taip, iš tikrųjų daug ūkininkų ES e, galvoja apie tai, kad nukentės ir jų pramonė, jų paslaugos. Ir norėdami apsisaugoti, jie taip pat reikalauja, kad, ir, kad būtų laikomas aplinkosauginių ir kitų standartų. Taigi iš tikrųjų šitie žmonės jaučia, jog jie yra diskriminuojami. Panas Kirielovas. Taip, komisarė. Aš trumpai. Iš esmės aš visiškai remiu tai, ką jūs siūlote. Tik norėčiau pridurti šį beitą, prisidėdamas prie kolegų susirūpinimo. Štai yra labai galimas realus scenarius. Po poros dienų Kadafio pajėgos pasieks Bengazį, ten susibūrė, e, sakykime, sukėlėliai ir tada tekės kraujo upės Amerikos ir e, Europos kariniai laivai yra šalia. Jie yra tarptautinėse vandenyse, bet tai yra visai šalia Bengazo. Tai kągi reikėtų daryti? Yra dvi galimybės. Viena yra bandyti išgelbėti Bengazijoje susibūrusius žmonės, juk Bengazijas yra pakrantė. E, žinoma, stebėti ir žiūrėti, kas vyksta, tai yra baisu. Ačiū, pana Kirilovai. Ponas Ungurianų. Pirmininkė. 16 vasario mėnesį Prancūzija, Ispanija, Slovenija, Graikija, Malta ir Kipras kreipėsi į ponę Ašton ir pasakė, kad iš tikrųjų pietums yra skiriama mažiau lėsų nei rytams. Ir akivaizdu, kad dabar pietums bus skiriama daugiau, bet nuker, nukentės rytai. Žinoma, statistiniai duomenys gal nėra labai tikslus, bet vis dėlto rytai jaučia, kas jų laukia. Net neturėtumėm dalinti to paties gabalo priešydami į, į dvi dalis. Aš manau, viskas turi priklausyti to, kokia konkretai bus kaimynysės politika. Ačiū. O dabar Lok bylą. Pone, jūs turite minutę. Ačiū pirmininkė. Mes Žmogaus teisų pakomitėti aptarinėjome jūsų dokumentą ir aš norėčiau išsakyti reakciją. Pirmiausia, Somalis ir Etrėja ir pabėgėliai iš ten. Jungtinės tautos e, priemė sprendimą, kad Europa turėtų jiems padėti. Dabar dėl Frontexo iš tikrųjų saugo mūsų sienas, bet e, turėtų teikti ir pagalbą, juk viskas yra finansai. Jeigu mm, iš Libijos e, neprimsime laivo, o Libijoje pilietinis karas, tai reiškia, mes neišgelbėsime pabėgėlių iš pilietinio karo. Visiems labai ačiū. Liko keturios minutės ir tada turėsime baigti posėdį. Bet iš tikrųjų, jeigu reikia, dar galėsime pridėti 15 minučių, taigi komisarijus turite dabar galimybę atsakyti į klausimus. Pirmiausia, labai dėkoju. Pirmininkė. Ir tikrai labai dėkoju už tai, kad manęs klausėte pačioj pradžioj ir labai ačiū už tai, kad pasidalinote savo nuomonėmis ir už jūsų klausimus. Manau, kad teisinga būtų sakyti ir ne tik sakyti, bet ir kaltoti, kad tai, kas vyksta pietuose, yra baisu. Ir uh, Aš manau, kad ES yra mastoma, valstybių narių sostinėse mastoma, Briuselėje, komisijoje, taryboje ir čia parlamente apie tai mastoma. Ir iš tikrųjų, manau, kad visur e, bus svarstoma ir mastoma panašiai. Aš girdėjau jūsų klausimus ir suprantu, kad e, daugelis klausimų, kuriuos jūs skiriate, man geriau būtų skirti Katerinai Ašton. Vis dėlto to ji yra atsakinga už požiūrį. Aš galėčiau tik tai atsakyti į kelis komentarus. Bet aš tikrųjų man, jaučiuosi esas nemalonioje situacijoje ir padėtyje. Aš manau, kad taip reikėtų išnaudoti visas galimybės Ir tiesą sakant, jokių politinių preferencijų neturėtų būti. Šitos klausimus reikia spręsti konstruktyviai ir atsižvelgiant į visą bloką. Iš tikrųjų galvojame apie ateitį ir aš norėčiau galvoti apie ateitį. Aš porą savo pastebėjimų jau išdėščiau ir uh, Mm. Iš tikrųjų, aš manau, kad vienur kitur gali tekti imtis kompromisų tam, kad galėtumėme įgyvendinti savo visą apimantį po, požiūrį. Bet iš tikrųjų, aš manau, kad labai reikia jūsų paramos. Iš tikrųjų, aš norėčiau pasiūlyti mums, komisijai ir jums, parlamentui, būti partneriais. Ir aš manau, kad dabar kaip tik atėjo tas laikas. Svarbu suprasti kad mūsų komunikatas e, apriepia tik tai paprastus klausimus. O dabar mes galime apskritai galvoti apie tai, ką ES gali daryti, kiek toli ES gali siekti. Kaiminystė E, gali būti taikoma šalims, kuriuose jau prasidėjo pereinamasis ar demokratizacijos procesas, bet yra ir sudėtingesnių klausimų, tokių kaip ką darysime su tomis šalimis, kurios tik vaizduoja, kad daro reformas, tai šalis, kurios tikra ta žodžio prasme pokyčių e, rimtų nenori ir neatspindi viso regiono lūkesčių. Taigi šiandieną e, turimą komunikatą reikia matyti kaip dalį visos visomos. ES apskritai peržvelgia savo užsienio politiką. Ir mes norėtumėme rasti atsakymus į sudėtingesnius klausimus taip pat. Aš tikiuosi, mes neišsisukinėsime nuo sudėtingų klausimų. Ir aš šį faktą jau minėjau jūsų komitete. Ir aš manau, kad partnerystė bus naudinga ir pietų valstybėms, ir rytų valstybėms kaiminystės politikoje. Tai bus dėl to, kad turės būti priemonės ir turės būti vizija ir strategija kokie bus tie mechanizmai, kurie galėtų veikti šį konkretų kartą. Negaliu atsakyti, negaliu atsakyti nei parlamentui, nei jums komitetui. Dar svarbu pažymėti tai, kad apskritai komisija yra įsipareigojusi vykdyti kaiminystės politiką ir ketina ją tęsti. Ir pirmininkas Baroso e, pabrėžė, kad turės būti apibriešta kaiminystės politika Ir džiaugiuosi, kad aš ne vienintelis atsakingas už kaiminystės politiką, kad komisijoje dabar bus dar viena grupė, kuri užsim šio klausimu. Pirmą kartą turime galimybę pinigus skirti tiems regionams, kurie mums svarbus ir įdomus o ne, e, o ne mm, konkuruojančioms e, e, sritims. Pavyzdžiui, ten užsienio politikai ar gynybiniai politikai. Ir aš manau, kad komisijos ir užsienio reikalų tarnybo ir kitos tarnybos nuolat konsultuosis kad galima būtų užtikrinti, kad mūsų interesai ir vertybės politikoje susi, susilieja į vieną visumą. Aš pakviesiu savo kolegas sutelkti dėmesį į kovo 8 dieną priimtą komunikatą. Mes dabar rengiame vis visoms 25 ten numatytoms priemonėms atsakingus komisijoje ir mes e, parengsime, e, mes parengsime planą, pagal kurį visos priemonės bus įgyvendinamos. Ir žinoma, turėtų būti koordinacinė grupė, kuris sudarintų, kaip bus įgyvendintos visos 25 priemonės. Būtinai reikia koordinavimo. Ir aš neabejoju, kad išorės veiksmų tarnyba ir komisija dalyvau šiame darbe. Šiandieną pradėjome labai svarbų ir reikalingą procesą, kuriam reikia laiko. Žinoma, mes pasižiūrėsime, kokios yra visų valstybių aplink mus programos. Rytuose, pietuose ir pažiūrėsime, ar yra programos, ar yra techninės ir finansinės pagalbos programos Iš tikrųjų, mes gal, galvojame, kaip sutelkti visus klausimus į vieną vietą ir kada jau mes turėsime tų klausimų, kokius sprendimus, aš vėl pas jūs ateisiu, pasiūlysiu jum e, pagrindus, dėl kurių galėsime diskutuoti. Ir aš norėčiau, kad jūs pasitikėtume e, pasirūpintumėte mumis ir kad viskas, ką mes darysime, būtų skaidru ir kad jūs patikėtumėte, kad tai, ką sakome, tai ketiname daryti. Panas Alafranka klausė klausimą dėl finansavimo peržiūrėjimo turėtų būti mobilizuotos lėšos, kurios patenkintų poreikius. Mes iš tikrųjų pažiūrėsime, kokios yra atskirų šalių indikacinės programos. Ir ten mes 2011-2013 metams ketiname skirti tam tikrą sumą, bet kol kas mes negalime pasakyti konkrečių sumų. Mes mm, kol kas nesižvalgome, kur yra koks rezervas, kurį galėtumėme paimti. Mes tiesiog dabar nagrinėjame programas ir galvojame, kokie yra mūsų kaimynų poreikiai. Ir tada mes galvosime, ar iš tikrųjų ten reikia daugiau lėšų, konkrečių kokiu metu. Ir aš manau, kad primsime tokius sprendimus, kad galbūt geriau tas lėšas panaudoti kaiminystės politikai negu kur kitur, pavyzdžiui. Norėčiau taip pat pasakyti, kad suma, apie kurią galvojame, yra pakankamai didelė. Dar žinoma, e, dar yra ir kitų E, šaltinių. Tas vienas šaltinis būtų tarptautinių finansinių institucijų bendradarbiavimas ir mes žinome, galvosime, kaip galima būtų suvienyti finansavimą, kaip geriau galima būtų investicinį partnerystės mechanizmą panaudoti mūsų tikslams pasiekti. Taigi mes kiek restruktūrizuosime visą finansinę pagalbą. Tam reikia, žinoma, peržiūrėti viską, ką turime. Ir, žinoma, pirmiausia, aš ketinu susisiekti su jumis ir jūs informuoti apie tai, kokios nu sumos bus skiriamos. Pone paklausė labai svarbų klausimą apie mechanizmą, kad jis tikrai veiktų aš turiu omeny mechanizmą, kurį galėjome pritaikyti e, Libijoje. Žinot, mes galime kreiptis ne tik į biurokratus Bruselėje, mes galime kreiptis į valstybės narės, o kad tie didžiuliai pasikeitimai ir aš pats matau, kaip keičiasi mūsų požiūris buvo real politik, o dabar jau mes iš tikrųjų ne tik e, kalbame, mes dirbame, darome. Ir aš tikiuosi, kad šį kartą jau mechanizmas bus ir mes tikrai turime jau minčių, kaip galėtume tai padaryti. Ir tas faktas, kad parlamentas vaidina labai svarbu vaidmenį, yra visiems gerai žinomas. Taip, iš tikrųjų buvo klausimas ir apie pabėgėlius. Ir keli tūkstančiai e, prašo pabėgėlio statuso. Penktadienį Euro, Europos ministrų taryboje buvo apie tai kalbama. Ir aš žinau, kad komisarai tai žino ir komisarė Georgieva yra prižadėjusi susisiekti su valstybėms narėmis ir ieškoti sprendimų. Ir kuo greičiau. Aš tikiuosi, kad mano žodžiai jūs įtikino, kad dar nesame pasirengę iš rytų atimti lėšų ir skirti jas pietų valstybėms. Aš tikiuosi, jūs suprantate, kad aš esu už tai, kad lėšos būtų panaudotos ten, kur vyksta veiksmas, kur vyksta reformos, ten, kur vyksta tikras demokratinis pokyčių laikmetis. Ir Mūsų rytų kaimynai šitą supras ir tikrai stengsis pasinaudoti tomis lėšomis, kurios yra jiems skirtos. Žmogaus teisų klausimai taip pat nuskambėjo jūsų klausime. Ir iš tikrųjų, sprendžiant visus šiuos klausimus, žmogaus teisų klausimas yra labai svarbus. Aš savo kolegoms jau sakiau, kad aš esu pasirengęs ir tikrai apskritai esu pasirengęs kalbėti su žmogaus teisų pakomitečiu ir aš norėčiau pabrėžti, kad žmogaus teisės yra labai svarbios mūsų kaiminystės politikoje. Gerbiamasis pirmininkė, gal aš ir baigiu. Taip, labai aiškiai ir. Na, kiek tai liečia mus, man atrodo, komisijos, tarp komisijos narių, kurie čia susirinko šiandien, jūs iš tikrųjų labai uh, daug padarėte. Tie klausimai, kuriuos palėtėme, labai jautrus ir žinoma negalima uh, išvelgti visą jų sudėtingumą, bet man atrodo, mūsų susitikimas buvo labai produktyvus ir norėčiau pažymėti, kad visi susitikimai su jumis tokie būna. Tikiuosi, kad ir ateityje o, jie tokie liks. Norėčiau palinkėti viso geriausio o, mūsų sėkmingiam santykiam ateityje. Man atrodo, ir jūs gavote peno apmąstymams. O, Taigi galvoju, kad galėtume tuo ir baigti mūsų posėdį. Susitiksime e, kovo 29 val. ryto.